Ja, bonjour. Guten Nachmittag. Ich darf alle Mitglieder des Ausschusses für Haushaltskontrolle ganz. Labadiena. Norėčiau pasveikinti visus biudžeto kontrolės komiteto narius susirinkusius į pirmąjį mūsų posėdį po vasaros atostogų. Tikriausiai vasaros atostogas visi jau pamiršo, nes jau įvyko e, klausimų kupina plenarnė sesija. Prieš perėdamas prie šios dienos darbo tvarkės norėčiau pažymėti, jog komisijos e, Badži direktorato dir, direktoriaus pavaduotojas dalyvauja mūsų posėdėje, ponas Manfred Kraf. Labai malonu Jūs čia matyti ir tikime sėkmingai su Jumis bendradarbiauti. Ponas Graf e, yra pono Tavern įpėdinis ir jeigu jūs norite ką nors pasakyti prieš prasidant mūsų posėdžiui, prašau žodis suteikiamas jums. Malonu jūs pasveikinti čia. einer der Knöpfe führt ah. zum Mikrofon. Uh, thank you, Chairman, for welcoming. Pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad e, pasveikinate mane e, jūsų komitete. Šiandien pradedu darbą savo naujame poste Europos komisijoje, todėl nemanau, kad būtų tinkama daly, daryti ilgus pareiškimus, tik noriu pasakyti, kad aš dėsiu visas pastangas ir dirbsiu, bendradarbiausiu su jūsų komitetu, jums įgyvetinant svarbę politinės kontrolės užduoti ES biudžeto srityje. Ačiū. Much, uh, Ačiū už įžanginės pastabas. Noriu Jūs patikinti viso komiteto vardu, jog e, džiaugiamės matydami Jūs čia, nes norime bendarbiauti su Jūsų direktoratu. Mūsų komitetas ir Jūsų direktoratas yra natūralūs partneriai, kontroliuojant, kaip leidžiami ES mokesčių mokėtojų pinigai. Ja, ich darf Sie äh, darauf hinweisen, äh, dass in Noriu atkreipti Jūsų dėmesį taip pat į tai, kad rytojaus darbo atvarkėje numatytas balsavimas dėl ponios Holmeier nuomonės. Sulaukiau informacijos, jog kai kurios frakcijos mano esant būtina dar apsvarstyti balsavimo sąrašus, todėl paprašiau sekretoriato išsiaiškinti, ar mes galime atidėti šį balsavimą. Agri komitetas balsuos iš anksto. Taigi, jeigu norime, kad mūsų balsas būtų išgirstas, turime balsuoti rytoj. Ar, ar aš teisingai viską interpretuoju? Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Žinau, kad daugeliu frakcijų iškilo problemų dėl šio klausimo. Taigi, ar galime balsuoti rytoj? Prašau. Kilakakis. Ponas Kilakakis. To, to to... Noriu tik pridurti. Štai ką, jei manoma, būtų gerai atidėti tą balsavimą, kad aptartume balsavimo sąrašus ir išsiaiškintume viską ir susitartume dėl visko. Bet turime pirmą išsiaiškinti, kada Agri komitetas balsuos. Mr. Warren, please. Yeah, thanks. Yeah, yeah. I think the, the position manau, aiškus yra vienas dalykas, jeigu galima atidėti, visos frakcijos palaiko tokį siūlymą. Tačiau jei ne, ir jeigu kitaip agrikomitetas neatsižvelgtų į mūsų poziciją, jeigu būtina balsuoti rytoj, tuomet balsuojame rytoj. Taigi siūlau įvertinti ir išsiaiškinti, ar įmanoma atidėti balsavimą, jei įmanoma atidedame, jei ne, balsuojame rytoj. vertimas žodžiu. Šis posėdis transliuojamas viešai internetu. Ir dabar perinu prie šios dienos darbo atvarkės klausimų. Noriu pasiteirauti, ar neprieštaraujate Birželio 18-19 įvykusio posėdžio protokolui bei Liepos 10 dienos posėdžio protokolui, jei ne. Jei niekas neprieštarauja, tų posėdžių protokolai laikomi patvirtintais. Dabar prasidės balsavimas. Balsuosime dėl specialiosios ataskaitos numeris 3012. Ji yra susijusi su biudžeto įvykdymą patvirtinimu struktūrinių fondų. Paranešė yra ponia Gair. reikia balsuoti elektroniškai ir teikiu, dabar noriu patikrinti sistemą, tikrinamasis balsavimas. Ar visi balsavote? Atrodo, kad ne visi. Dar vieno naro trūksta. Ar visi balsavote? Taigi bandomasis balsavimas baigtas. 20, 21 narys dalyvauja. Ar kažkas, e, ar kažkurie aparatai neveikia, tai iš tikrųjų trūksta vienos narės. Periname prie balsavimo. Pirmas pakeitimas, kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dauguma. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečias, už, prieš, susilaikė, atmestas. Norite patikrinti? Gerai, tikriname. Balsavimas baigtas. 11 prieš 10 už nedidelių skirtumų, bet atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime, kai balsavome dėl ketvirtojo pakeitimo, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas? Pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintas pakeitimas. Ir pranešėjai teikia pakeitimą žodžiu, ar, ar visi turite pakeitimo tekstą aišku, ar ne? Balsuojame dėl pakeitimo su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntas pakeitimas už, kas, kas už aštuntąjį pakeitimą, kas prieš, susilaikė pritarta. Devintas pakeitimas. Už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Patikrinkime, kai balsavimą dėl 13 pakeitimo balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 14 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 15. Penk, kas už, Kas prieš? Susilaikė pritarta. 16 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 18 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė pritarta. 19. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Balsuojame dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta 21 balsavus už, vienam prieš. Sveikiname pranešėją ir periname prie kito darbo tvarkės punkto. Iljanos Ivanovos pranešimo. Nuomonės projekto dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo valdymo ir stebėsenos. Antras pakeitimas kas už? Jūs norite kažką pasakyti, prašote žodžio, prašau. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, die Frau Holmeier hat mich gebeten, dass. Ačiū pirmininkė. Pone Holmeier paprašė manęs atsijimti deleguotojų teisės aktų pakeitimą susijusių pakeitimų numeriai, jų tų pakeitimų sąrašas yra įteiktas sekretoriatui ir ponia Holmair manęs paprašė, kad bu, jis būtų atsimtas. Ačiū, ponia Rubik, už šį paaiškinimą. Manau, kad reikės juos tiesiog atsiminti, kai e, prieisime prie jų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 29 atkrenta, 30 atkrenta. Dabar ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. 31 už, prieš, susilaikė pritarta. 35 atsimtas, toliau 33 už. 33 yra pakeitimas žodžiu, kas už. Pakelkite rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta. 32 atkrenta, 28 atsimtas, 34 atsimtas, 6 atsimtas, 3 atsimtas, toliau 35 pakeitimas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Neaišku, tikriname elektroniškai dėl 35 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Didelė persvara. Kai kurie kolegos e, lėčiau balsavo. Toliau 36. Kas už? Prieš susilaikė, pritarta. 37 už, prieš, susilaikė, pritarta. 38 atsimtas, 20 atsimtas, 39. Dėl atskirų dalių balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikę. Reikia patikrinti elektroniškai. Balsavimas prasideda dėl 39 pakeitimo antrosios dalies. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. Už ir prieš balsavusių nuodam skaičių narių. Toliau 40 atsiimtas ir Ne, neatsimtas. Keturis, dėl 40 reikia balsuoti kaip dėl siūlymo įtraukti tekstą, kas už 40 pakeitimą prieš susilaikę. Patikrinkime elektroniškai dėl 40 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 41 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 42, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 7 atsiimtas. 43 pakeitimas. Už prieš susilaikė pritarta. Toliau 44 pakeitimas. Ir jam yra pakeitimas žodžiu siūlomas traukti tekstą. Kas už pakeitimą su pakeitimais, už prieš susilaikę pritarta. 45. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Reikia pasitikinti elektroniškai. 45 pakeitimas, ar visi balsavo? E, balsavimas baigtas už ir prieš balsavo vienodai narių, reiškia atmestas. Toliau 46, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname elektroniškai. Dėl 46 balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 47 atkrenta, 8 atsimtas ir dabar 48 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 9 atsimtas, 49 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 50 už, prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas pakeitimas. Už, prieš, neaišku, tikriname elektroniškai dėl dešimtojo pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Ir toliau Ar 51 atsiimtas? Ar yra jam pakeitimas žodžiu? Jis lieka, ar ne? Su pakeitimu žodžiu, kurį gavote raštu, kas už 51 pakeitimą, kas prieš, susilaikė, pritarta. Ir toliau 58 atkrenta, jeigu Ne, turime balsuoti. Kas už 58-ąjį? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl jo elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 52 pakeitimas už, prieš, susilaikė, Pritarta. 11 atsimtas. Toliau balsuojame dėl 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 54. pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 13. pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta Pritarta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, reikia tikrinti elektroniškai ir balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 55 atsiimtas, ar taip, kas už, prieš, susilaikė, atmestas, 56 už, prieš, susilaikė, atmestas, 57 už, prieš, susilaikė, neaišku, tikriname elektroniškai dėl 57. -ojo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 59 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 60 atsimtas. 61. Dėl jo reikia balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 62. Už prieš, susilaikę, reikia patikrinti elektroniškai. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau kitas sekantis pakeitimas atsiimtas taip pat po jo einantis at, at, atkrenta. Šešiasdešimt ketvirtas atsiimtas. Šešiasdešimt penktas atsiimtas. Kaip ir dvidešimt ketvirtas. Ir dabar einame prie penkioliktojo su pranešėjo teikiamu pakeitimu žodžiu. Kas už? 15 pakeitimą. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 16 pakeitimas. E, pakeitimas žodžių pranešėjos, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 66 pakeitimas. Pranešėja prašo žodžio. Pirmininkė, norėčiau paprašyti kolegų pritarti 99 straipsnio antros dalies kitai formuluotėjai. Tuo atveju, jeigu neįvykdomas įsipareigojimas dėl aplaidumo, keičiami skaičiai, kalbama apie 10 procentų. Pranešėja paaiškino, ar kas nors prieštarauja šiam pakeitimui žodžiu. Jei taip, tuomet balsuojame su pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti gerai, tikriname elektroniškai. Dėl 66 pakeitimo. Ar visi balsavo, balsavimas baigtis? Man pasirodė, kad viskas aišku. Kitas pakeitimas, ats... sekantis pakeitimas atsiimtas. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Vien balsiai 18 atsimtas. 68. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 69 atsiimtas, 70 atsiimtas, 71. Tik tuo atveju, jeigu 70 pritarta, o turime balsuoti, sako pirmininkas. 71. Kas už? Kas prieš? Susilaikė neaišku. Balsuojame dar kartą, kas už. Bet patikrinkime elektroniškai. Balsavimas prasidėjo. Baigtas balsavimas. Reikėtų, kad rankas keltumėte aukščiau. 72. Kas už prieš susilaikė pritarta. 26. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. 19. Dėl dviejų dalių. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Pritarta Reikia patikrinti. Balsavimas dėl antrosios 19 pakeitimo dalies prasidėjo. Ar visi balsavo? Jei tai balsavimas baigtas, atmestas. 21 pakeitimas. Su pakeitimu e, žodžiu siūlymu įtraukti tekstą. Ar reikia pristatyti, perskaityti tekstas žinomas, balsuojame, kas už, su pakeitimu žodžiu, kas už 21, kas prieš, susilaikė, pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, kai balsavome. Dėl 22 elektroninis balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau 27 pakeitimas. Jam yra pakeitimas žodžiu, taip pat balsuojama atskiromis dalis, dalimis dėl pirmos dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už. Ais atsiimtas. Ne, jis neatsiimtas. atrodo, kad vidurinė dalis. Aš nežinau, ar taip gali būti, ar taip gali būti daroma, kada tai būtų atsiimtas vienas, tik tai viena dalis, bet tai gali būti tik tai žodinio pakeitimo pavydalu ir jeigu teikiamas pakeitimas išbraukti tekstą. Mes galime jį atsiimti. Mes jį atsimame.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 Yeah, Mr. Nelich uh, informs me that... Uh... Mane informuoja, kad, kad vis, kad, tam, kad viskas būtų formaliai aišku, turime balsuoti dėl žodinio pakeitimo, kurį teikė ponia Holmeier dėl pirmojo ir paskutinio sakinio. Tai yra išlieka tik tai tekstas only proper account should be taken uh, indis ir kitas tekstas išbraukiamas. Ir kaip supratau iš pono Rubik, siūloma e, teksto viduryje išbraukti viską iki paskutinio sakinio. Jeigu pritarėte šiam siūlymui, balsuojate už, taip. Jei nepritarėte, balsuojate prieš. Balsavimas prasideda. Kas už šį pakeitimą žodžiu? Kas prieš? Kas susilaikęs? Patikrinkime elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Für den dritten Teil, den bitte ich um Sandzeichen. Wer ist Kas už trečiąją dalį? Už, prieš. Tai dar kartą, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Ir dabar balsuojame dėl viso teisėkuros pasiūlymo. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Dvidešimčiai balsavo už dviems prieš patvirtintą sveikinimą pranešėją. Ir periname prie kito balsavimo. Das ist die Stellungnahme Berichterstatter Thomas Deutsch. Änderungsantrag 18. Tai yra pranešėjo Tomas Deutsch nuomonė. 18 pakeitimas kas už. Kas prieš. Susilaikę, priimta. 19 už, prieš, susilaikę, priimta. 20 už, prieš, susilaikę, priimta. 21. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 22. už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikę, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 5. Yra atkant automatiškai. 23. Taipogi. 6. Atsimtas 7. Už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, atmesta, bet tikriname elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 25 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Devintasis. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Nors gal pasitikrinkime. Devintasis pakeitimas, prašau. Tikriname elektroniškai, baigiame balsuot. Atmestas šis pakeitimas. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27 atkrenta automatiškai, 28 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 29 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku. Patikrinkime, prašau. 30. pakeitimas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. 32 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 33 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 11 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 12 atsiimtas, 13 taipogi, 34 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Keturioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Penkioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šešioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktasis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Kągi, baigiame balsuoti. Dėl pakeitimų dabar balsuojame elektroniškai dėl viso pasiūlymo, prašau. Ar visi balsavote, balsavimas tuomet baigiamas. Priimta. Sveikiname nuomonės referentą. Ir kągi, baigiame balsavimu šiandieną. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Taigi, periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra punkto numeris 7. Tai yra preliminarus pranešimas. siekiant teigiamos 2014-2020 metų daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties. Pranešėjas yra Janas Mulderis. Norėčiau informuoti komitetą, kad šyrit turėjau galimybių aptarti efekt, kaštų efektyvumą su kiek efektyviai yra naudojami kaštai su ponu Van Rompojumi. Uh, Kalbėjome apie tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kas yra labai svarbu. Taryba už tai nėra atsakinga, tačiau aš norėjau tarybos pirmininkui išsakyti mūsų poziciją. Manau, kad tą reikia padaryti. Būtent ir tarybos turi, biudžeto įvykdymas turi būti tvirtinamas. Ir taip pat pažymėjau, kad mes, biudžeto kontrolės komitetas, kai yra bendras lėšų valdymas, tuomet valstybės narės turėtų ir galėtų geriau prisidėti, daugiau prisidėti prie gero lėšų valdymo. Paaiškinau, kokį mes sprendimą esame prieėmę dėl apžvalgų metinių deklaracijų norėjau jam paaiškinti ir pasakyti, kad mes turime konstruktyviai keistis nuomonėmis apie tai. Ir dabar žodis pranešėjai ponu Janui Mulderiu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kažin ar daug ką galėčiau pridurti šalia to, ką jūs pasakėte, ponas Kalfinas irgi yra atvykęs. Kiek žinau, kol kas konkrečių rezultatų nesame pasiekę ir dėje negalime jų aptarti dėl to, kad tiesiog tų rezultatų nėra ir tik tai norėčiau pabrėžti tai, ką ir jūs minėjote. Aš manau, kad kadangi 80 procentų, jei nedaugiau, yra duodama valstybių narių, mes turime pasirūpinti finansinėme reglamente, kad būtų viešai skelbiamos atitinkamos ataskaitos. Ir iš komisijos mes gavome patikinimus, kad metinės santrumpos turėtų būti viešai skelbiamos einamajam finansiniam laikotarpiu, jos turi būti teikiamos ir perdodamos parlamento nariams. Kol kas taip nebuvo. Ir tai yra juokinga ir turėtumėme bent jau pasirūpinti, kad kitais metais e, gautumėme tas metinės santrumpas, galėtumėme jas panalizuoti, tačiau šiam komitetui svarbiausia visuomet tai, kad e, kažkas valstybėse narėse irgi prisimtų politinę atsakomybę. Dėrybose dėl naujo finansinio reglamento mes teigiame, kad valstybės narės galėtų tą padaryti, na, o mes tikimės, kad komisija pasirūpins, kad jeigu valstybė narė teikia metinę nacinę, nacionalinę deklaraciją ir šalia to yra dar prisimama politinė atsakomybė, tuomet ta deklaracija turi būti patvirtinama Europos audito rūmų ir nacionalinių audito rūmų ir tuomet komisijos galbūt režimas jau, komisija turėtų šiek tiek um, būti labiau atsipalaidavusi dėl tam tikrų paklaidų. Taigi tokia būtų šiam komitetui politinė priemonė ateityje geriau plačiau naudotis metinėmis nacionalinėmis deklaracijomis ir naudotis tą pirago ar botago politiką valstybės narės, kurios paklūsta, jų atžvilgių komisija turėtų elgtis nuolankiau, lygnant su tomis, kurios nepaklūsta. Ačiū. Dėkoju. Nuomonės, nuomonės e, rengia, nuomonė rengia ir biudžeto komitetas, e, nuomonės referentas yra atvykęs šiandieną. Na, o mūsų komitetas tikrai daug bendradarbiavo su biudžeto komitetu šiuo klausimu, taigi norėčiau paklausti nuomonės referentorius, nenorėtų pasakyti. Ačiū pirmininkė. Tik tai galiu pritarti tam, ką sakė Janas Mulderis. savo nuomonėje, kurią teiks biudžeto kontrolės komiteto vardu. Na, jau kurį laiką apie tai kalbamės ir, man atrodo, atėjo moment, tinkamas momentas pateikti tuos pasiūlymus, teisingas momentas tą e, pasakoti plačiau, kaip vyksta ta procedūra. Vyks neįlinis tarybos posėdis lapkričio 22 dieną. Ten bus kalbama ir apie daugiametinę finansinę programą ir tikėtina, kad bus paspartinta visa dėrybų procedūra dėl viso paketo, kalbant tiek apie daugiametę finansinę programą, teisinį pagrindą ir tarp institucinį susitarimą. Pono Mulderio nuomonėje yra eilė labai svarbių pasiūlymų dėl tarp institucinio susitarimo, įtraukiant ir tuos pasiūlymus, kurie yra susijęs su lankstumu, tai ką jis kalbėjo ir apie politinę atsakomybę ir nacionalinės pat patikimumo deklaracijas. Taip pat kaip elgtis su tam tikromis įplaukomis ir taip toliau. Manau, atėjo laikas pradėti realias dėrybas dėl tarp, tarp institucinio susitarimo ir turime atsižvelgti į tuos dalykus, įtraukti tai į parlamento poziciją. Vėlgi aš manau, kad e, biudžeto komitete šie pasiūlymai tikrai bus labai šiltai sutikti. Dėkoju. Ačiū kolegai Kalfinui. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti? Ar nori dar kažkas, kas nors pasisakyti? Panašu, kad ne. Kągi, tuomet baigiame diskusijas šiuo klausimu. Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 21 diena. 12 val. dienos. Dabar pereisime prie labai svarbios temos - kova su nelegale priekyba tabako produktais. Pirmiausia, Norėčiau paklausti pranešėjo, ar pranešėjos, ar jie norėtų pasisakyti, ar pirmiausia pasisakys pasaulio sveikatos organizacijos atstovas, ar Olafo pareigūnas. Kągi, dar prieš suteikiant žodį pranešėjai, norėčiau paprašyti Olafo atstovo pateikti mums naujausios informacijos apie padėtį. Prašau. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Um, gestatten Sie mir, dass ich mich kurz uh, vorstelle, da ich hier in. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau prisistatyti, nes uh, neseniai pradėjau eiti šias pareigas. Aš Olafe tapau politikos skiriaus direktorė. Prieš tai buvau atsakinga už santykius su parlamentu ir biudžeto kontrolės komitetu. Taigi aš uh, puikiai suvokiu, kiek aktualus jums yra šis klausimas, kiek aktualu jums yra kova su sukčiavimu. Ir žinau, kad jūs stebite labai didžiai ir Olafo darbą, taigi labai džiaugiuosi galėdama ir toliau tęsti puikų bendradarbiavimą su jumis, eidama naujas pareigas. Taigi norėčiau pasakyti, kad esame labai dėkingi, kad Pasaulinės sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolą dėl neteisėtos priekybos tabako produktais jūs įtraukėte į darbo tvarkės, į darbo tvarkę šiandieną. Iš ties dėrybos jau yra gan pažengusios ir mes norėtumėme Olafo vardu papasakoti plačiau, kokios yra dabar dėrybų išvados ir rezultatai. Mes tą darome komisijos vardu, kadangi Olafas buvo ta tarnyba, kuri buvo atsakinga už dėrybas dėl šio protokolo tarptautinėje, tarptautinėje organizacijoje. Mes esame parengę pristatymą skaidrėmis. Ponas Austin Rowan pristatys tas skaidrės. Jis yra B direktorato atsakingo už tyrimus direktorius. Būtent e, jau 18 metų jis dirba e, kovos su nelegalia tabako produktų priekyba srityje ir šiais metais jis pradėjo įti patarėjo pareigas, taigi jis tinkamiausias asmuo pristatyti situaciją, kadangi jis nuo pat dėrybų pradžios dalyvavo šiame procese, atstovavo ES, komisijai, šiuose penkių šalių dėrybose, siekiant e, tinkamo bendrai sutarto teksto dėl šio sutart, konvencijos protokolo. Taigi, Austinas dabar ir pristatys situaciją, pasitelkdamas e, medžiagą, vaizdinę medžiagą. Für diese einleitenden Ausführungen, das ist äh, sehr gut für uns, aber. Ačiū labai už e, tokią įžangą tai jau neblogai. Bet aš pats tiek komiteto, tiek e, asmeniškai, komiteto vardu, tiek asmeniškai norėčiau jūs pasveikinti, pradėjus eiti šitas naujas pareigas ir linkiu jums visokiojo sėkmės. Aš tik tai trumpai patikrinau, ar veikia mūsų skaidrės, atrodo, jos veikia, prašom. Okay. Mr. Roon, okay. the floor is yours. Thank you. Welcome here on this panel. Thank you very much and good afternoon. Ačiū labai. Sveiki, gyvi. Labai norėčiau trumpai Jums pristatyti konvenciją dėl tabako kontrolės pagrindus ir taip pat protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako produktais panaikinimo. Taigi protokolas prie konvencijos yra žinomas kaip pasaulio sveikatos organizacijos kontrolės konvencijos protokolas, tai yra tartutinė sutartis, e, kuri buvo patvirtinta 99 metais ir Toliau buvo patvirtintas e, ir įsigaliojo protokolas 2005 metų e, vasario mėnesį. Tai yra jungtinių tautų, galima sakyti, plačiausiai patvirtintos, e, patvirtintos konvencijos. Tai yra priemonės, kurios susijusios tiek su vartotojais, tiek su tiekėjais. Dokumentas partintas 99-aisiais ir užbaigtas trečiaisiais metais. E, ir ratifikuotas yra 176 šalių. Reikia pasakyti, kad visos ES e valstybės narės ratifikavo sutartį taip pat ir komisija yra šios šalies, šios e, konvencijos šalimi. 15 straipsnis kaip tik susijęs su neteisėta prekyba tabako produktais. E, yra straipsnis dėl e, neteisėtos prekybos tabako produktais. Kodėl? Todėl, kad mm, tabako produktai yra prieinami mažamečiams, o taip pat dėl to, kad E, gali dubliuotis e, šis straipsnis su sveikatos apsaugos teisės nuostatomis, pavyzdžiui, etiketėmis, e, ženklinimu ir kitais dalykais. Taigi, tai susiję su galop ir kainų nustatymo politika. Taigi, protokolo pas, pasirašymo dėrybose atsakingas generalinis direktoratas buvo Sanko o taip pat buvo įstraukę ir kiti generaliniai direktoratai. Ehm, protokolą ehm, peržiūri e, atitinkama konferencija du kart per metus ir taip pat buvo nustatyta e, ekspertų grupė. Kodėl? Todėl, kad nors ir buvo įvistas 15 straipsnis, e, kur buvo kalbama apie neteistą prekybą, kalba buvo pernelik sudėtinga, buvo labai daug modalinių veiksmažodžių ir e, penkioliktasis straipsnis buvo e, netinkamai suformuoluotas ir buvo nuspręsta, kad reikalingas papildomas pro protokolas. Todėl 2006-aisiais buvo įkurta ekspertų grupė e, šešių pasaulio sveikatos valstybės organizacijos regionų. Aš pirmininkavau tai grupiai Ir mano kolega iš Kanados buvo vicepirmininkas. Įvyko du posėdžiai 2006 metais, o 2007 COP2 antroje konferencijoje vykusioje Bankoke pristatėme protokolo projektą. COP2 konferencijoje buvo priimtas sprendimas sudaryti tarp vyriausybinę dėrybų struktūrą, kuri buvo sukurta 2007-aisiais. Pirmasis jos posėdis įvyko Ženevoje ir mano buvęs e, vadovas, atsakingas už tyrimus OLAF tarnyboje, buvo tos tarp vyriausybinės struktūros vadovų. Tai buvo tikrai didelė garbė Europos Sąjungoje. Aš neminėsiu visų datų, bet įvyko penkios tos tarp vyriausybinės dėrybų struktūros e, penki posėdžiai. Jie buvo tikrai nelengvi, nes mes bandėme ieškoti sutarimo dėl teksto. Ir problemų iškildavo dėl to, kad nuomonės labai išsiskyrė, ypač dėl opiausių straipsnių e, buvo nuveiktas ir papildomas darbas. Įvyko susitikimai tarp pagrindinių posėdžių, taip pat darbo grupių, mažesnių posėdžiai ir tai padėjo pasistumėti į priekį. Penktasis tos struktūros posėdis įvyko šių metų balandžio mėnesį ir mes parengėme protokolo tekstą, kuriam buvo pritarta. Straipsniai, kurie aktualiausi mums, kalbant apie ES, liečia tiekimo grandinę tai yra pamatiniai straipsniai. Tiekimo grandinė, kaip numatyta šeštajame straipsnė, e, numato e, būtinybę turėti leidimą. Tai yra, kad galėtum gaminti tabako gaminius, privalai turėti tam leidimą. ES tai yra savaime suprantama, nes kontrolė yra na, gana griežta. Tačiau pasaulyje yra valstybių, kur nebūtina turėti tokios licenzijos, kad galėtum užsimti šią veiklą. Ir todėl čia uh, turi atsirasti teisės aktai. Teisės aktai, kurie numato licencijos prievolę, ES jau egzistuoja, nes pas mus ši sistema įdėkta. Toliau e, reikalingo kruopštumo prievolė. Tai yra taip pat labai svarbus dalykas. Tabako, gamin, tabako gaminių gamintojai privalo žinoti, kam jie parduoda savo gaminius. Na, tai gali atrodyti perteklinis teiginys, tačiau per ilgus darbo metus esame susidūrę su atvejais, kuomet gamintojas Šveicarijoje padavė pardavė prekes įmoniai Šveicarijoje. Tai buvo, tarkim, nedidelė įmonė, vieno žmogaus įmonė. Ir tas asmuo, pavyzdžiui, sugebėjo užsidirbti 2 milijardus dolerių per metus. Kalbu apie tą e, prievolę kruopščiai patikrinti, išsiaiškinti, kam parduodi savo prekes. Ir bandome užkirsti kelią panašiems atvejams. Taigi, pri, privalu žinoti savo klientą, kam parduodi savo gaminius. Pareikalauti, kad tas asmo parodytų savo pasą ar kitokį dokumentą. Aptikimas ir atsekimas. Šį terminą esame girdėję daug kartų, bet jis yra labai aktualus Europos Sąjungoje. Kai cigarečių e, krovinys areštuojamas, mes turime turėti galimybę atsekti, iš kur jis kilo. Uh, jeigu norite pasiekti įmonės, kurios tuo užsima, reikia turėti galimybę jas aptikti. Lengviau tai pasakyti, o ne padaryti tarptautiniu mastu. Ir ši atsiekimo ir aptikimo sistema taip pat dėgiama. Tai yra, bus galima atsekti gaminį nuo, jo, nuo pat jo pagaminimo datos, kam jis parduotas įmonė privalo galėti atsekti visus savo parduotus krovinius. Reikalingi visi dokumentai. Ir kai areštuojamas krovinys, e, nesvarbu, kad ir kas pasaulyje būtų pagaminęs šiuos gaminius, gamintojas privalo žinoti, pasakyti, kada pagamino, kam pardavė. Tai labai svarbu tyrimų ir dėl to šis straipsnis svarbus toliau saugumo ir prevencinės priemonės. Čia numatyta labai svarbi saugumo priemonė, tai yra kovos su pinigų plovimu nuostatos. Ir nuostatos dėl finansinių sandorių. Mes primiktinai reikalavome, kad pavyzdžiui sąskaitos būtų išrašomos tik ta valiuta, e, kuria vyksta operacija. Sandoris, tai yra, jeigu įmonė Vokietijoje kažką perka iš Šveicarijos, tai sandoris turi įvykti eurais kad būtų išvengta offshore'inėse zonose, offshore'inių uh, įmonių um, panaudojimo veikiančių įvairiuose salose. Taigi, sandorio valiuta yra labai svarbus dalykas prekyba internetu, dėrybos dėl šio klausimo buvo tikrai sudėtingos, nes yra daug problemų su nelegalia prekyba internetu. Tačiau pasitelkus teisininkų patarimus, pa, konsultacijas mes galime kovoti tik su, maž, su mažmenininkais. Negalima uh, uždrausti didmenininkams prekiauti internetu. Tačiau dėrybose buvo tokių, kurie pasisakė už visišką tokios prekybos uždraudimą internetu ir buvo pasiektas štai koks konsensusas. Prekyba internetu. E, prekyba internetu re, e, reglamentos, joje galios visos protokolo nuostatos, tai yra prievolė skrupulingai e, išsiaiškinti, kam parduodi, taip pat atsiekimo ir aptikimo reikalavimas. Tai yra būtina, nes kaip žinoti, kam parduodi internetu, kas yra tikrasis tavo klientas. Taigi visiems sandoriams priekybos, priekybos internetu sandoriams galios šie reikalavimai ir nuostatos. Toliau laisvos zonos. Laisvos zonos yra iš viena sudėtingiausių sričių neteisėtos priekybos srityje. Yra, pavyzdžiui, panaudojami lėktuvnešiai ir tose laisvose zonose nieko negalime kontroliuoti, tose laisvose zonose nėra muitų kontrolės. Ir nors dėrybų šalės norėjo visiškai uždrausti e, cigarečių gamybą laisvose zonose, mes susitarėme, kad toms zonoms galios visos protokolo nuostatos. Pavyzdžiui, mūsų surinkta e, žvalgybinė informacija teigia, kad Junktinėse Arabo Emiratuose veikia 17 gamintojų. Mes kol kas nebedarbiaujame su, ta, e, su to regionu, tačiau pagal protokolą e, imtų galioti visos protokolo nuostatos. Tai būtų tikrai didelė paspirtis. Tačiau iškyla dar viena problema, kalbant apie laisvas zonas. Kai prekis palieka laisvas zonas, e, jos yra deklaruojamos kaip cigaretės, draugės su kitomis prekėmis. Tačiau, kai jos pasiekia paskirties šalį, jos tampa kitomis prekėmis. Pavyzdžiui, iš Dubajų išvyksta 44 konteineriai, juose yra cigarečių ir marškinėlių. Te, jie taip ir yra deklaruojami Dubajuje, tačiau atvykę į ES tie konteineriai jau tampa marškinėlių siunta. Tai yra e, sukčiavimas. Ir ES darė spaudimą Kanadai, Brazilijai dėl to. E, Ir dabar galioja nuostata, pagal kurią draudžiama eksportuoti e, tabako gaminius drauge sumaišytus su kitais gaminiais iš laisvųjų zonų. Tai taps e, baudžiamuoju nusižengimu, tai bus labai naudinga ES. Toliau e, be muitė prie, priekyba tabako gaminiais, kai kurios šalis e, ragino visiškai uždrausti tokią prekybą, kaip įsivaizduojate, kita pusė lygiai taip pat aktyviai ragino to nedaryti. Taigi pasiekėme kompromiso. Ir buvo nuspręsta, kad be, prekyba, be muičiai prekybai galios visos protokolo nuostatos. Taigi atsiekimas, e, aptikimas, prievolė labai skrupulingai e, surinkti informaciją apie savo klientą ketvirta ir penkta dalis, dalys. Ten kalbama apie baudžiamosius nusikaltimus ir ekstradiciją. Kaip įsivaizduojate, dėrybos dėl šių klausimų buvo ypač sudėtingos, tačiau mums pavyko jas užbaigti. E, naudoja, naudojamės tarptautinės e, teisės e, aktais šioje srityje, tai remtinių tautų protokolais dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu. Taigi šios darbo grupės išdava, šios darbo grupės rezultatai yra tikrai neblogi, geresnio negalėjome tikėtis. E, svarbiausias protokolo nuostatas apima tiekimo grandinę. Ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į du straipsnius, jie dar toliau bus plėtojami. Pirmasis tai atsiekimas aptikimas ir atsakamumas. Kaip jau paaiškinau, labai svarbu žinoti, kur, kur, kas, kur ir kas nukreipia prekes. Čia prie Ispanijoje buvo areštuotas krovinys prieš keletą metų ir ta pati situacija išlieka aktuali. Matote, čia yra tualetinio popieriaus ritinėliai. Mes susta, šis vilkikas buvo sustabdytas ir kai krovinys buvo patikrintas, paaiškėjo, kad ten yra cigaretės. Tokių konteinerių buvo aštuoni. Jų verti buvo aštuoni, juose buvo 80 milijonų cigarečių. Aš suprantu, kad nuotrauka nėra labai aiški, bet matote, e, kad dėžės yra švies, šviesiai rudos. Ten buvo informacija. Ir aš pats kaip tyrėjas kreipiausi į Audžiai Reynolds pardavėją Šiaurės Karolinoje ir jie patvirtino, kad cigaretės pagamino jie. Jie pasakė, kuria, jie pasakė kokioje gamykloje, kokia mašina naudojantis pagaminta. Taip pat tiksliai galėjo pasakyti, kada pagamintas tas krovinys ir kas buvo atsakingas už gamybą. Tačiau jie negalėjo mums pasakyti, kas, pirmasis, kas buvo pirmasis pirkėjas. Ir tuo tyrimas ir užsibaigė. Būtent todėl taip svarbu e, gebėti, galėti atsekti visą grandinę. Turime turėti galimybę atsekti krovinį iki pakelių lygio. Kai kurios organizacijos sako, tik siūlo, kad apsiribotume stambesniais kroviniais arba kroviniais, kurie patenka į lėktuvą. Bet matote, kad padirbinėjamos netgi atskiri pakeliai yra padirbinėjami, todėl reikia uh, užsirašyti visą turimą informaciją. Ir, e, ir aišku, kodėl, nes kalbame apie didžiulius kiekius e, padirbtų cigarečių, kurie yra areštuojami. Galiausiai laisvosios zonos. Jau kalbėjau apie problemas, su kuriamis susidurėme, kalbant apie kai kurias laisvasias zonas e, - Singapūrų, Junktiniais Arabų Emiratais ir Filipinais. E, Pateiksiu vieną pavyzdį, kuomet e, cigaretės sumaišomos su kitais e, gaminiais, su kitomis prekiamis. Šis laivas atvyko iš Filipinų į uostą Airijoje. Gal čia ir nepanašu Airija, nes dangus žydras, bet iš tikrųjų tai Airija. Šimtas kilometrų iš šiaurė nuo Dublino. Taigi šis laivas atvyko į Dubliną ir jis vežė gyvūnams skirtų granuliuotų pašarų. Ir matote, kaip atrodė krovinys. Ir e, muitininkai, tikrindami krovinį, galvotų, kad čia ir yra granulės. Tačiau patikrinus paaiškėjo, kad viduje buvo cigaretės. Čia buvo 120 milijonų cigarečių, tai būtų didelis nuostolis valstybėms narėms ir ypač airijai šiuo konkrečiu atveju. Uh, žala būtų 42 milijonų eurų šio vieno, šios vienos siuntos. Ir įsivaizduokite, kokio masto kriminalinė organizacija e, viską organizavo to, to siuntos iš, išvežimą iš Filipinų iki Airijos. Kai vykdėme tyrimą Filipinuose, aišku, ten paaiškėjo, kad iš, išsiunčiant siuntinį, tai, tai buvo deklaruota kaip e, gyv, granuliuoti gyvūnų pašarai. Jie pasinaudojo laisvos zonos galimybėmis, teikiamomis galimybėmis e, tą krovinį išvežti. Kai jie atvyko į Airiją, paaiškėjo, kad ten yra tik gyvūnams skirti pašarai ir nieko daugiau. Kiti žingsniai. Kas vyks toliau? Kitas šalių konferencijos, konfer, konferencijos šalių susitikimas numatytas, COP5 susitikimas numatytas lakrūčio mėnesį Korejoje. Ir kalbant apie procedūrą, kas, ko toliau tikėtis. E, protokolo tekstui turėtų pritarti konferencijos šalis, paskui jo, jis turėtų būti atiduotas saugojimui jungtinių tautų generaliniam sekretoriui ir tuomet protokolą jau galima pasirašyti. ES protokolą pasirašys ir sudarys e, pagal remdamas tarybos sprendimais e, ir Europos parlamentas teiks pritarimą. Įsigaliojimas. Šis dokumentas taps tarptautiniu susitarimu praėjus 90 dienų po to, kai 40 valstybių ratifikuos uh, E, ir įteiks ratifikavimo patvirtinčius dokumentus. Ir po to įvyks pirmasis konferencijos šalių susitikimas. Ir ten tame susitikime bus oficialiai patvirtintas protokolas. Ir kai tas protokolas bus ratifikuotas, jis taps įtakinga priemonė kovai su uh, tabako gaminių padirbinėjimų. Mes žinome, kad ES patiria 10 milijardų eurų nuostolius per metus. Ir manome, kad tai yra viena iš svarbiausių priemonių, kuriamis galime, galime naudotis, kovojant su šios ryties sukčiavimus tarptautiniu mastu. Thank you very much, Mr. Rowan, for that very interesting. Ačiū panu Raunlu už tokią labai e, išsame apžvalgą ir situacijos pristatymą. Prieš e, suteikdama žodį aš norėčiau taip pat e, pasveikinti Una Greiten, kuri yra audito rūmų atstovė. Ir taip pat e, mums yra didžiulė garbė, kai mūsų posėdžiuose dalyvauja audito rūmų atstovai. Tai patvirtina puikų bendradarbiavimą tarp audito rūmų ir biudžeto komiteto. Ačiū labai. Dabar žodį suteikiu komiteto nariams, ar būtų kokių nors klausimų ar nuomonių iš to, ką mes jau išklausėme. Hagaja, prašom, žodis jums. Pirmiausia, sveikinimai už tokius įspūdingus rezultatus šita patiriama žala 10 milijardų, milijardų yra milžiniška. Mano žinomi skaičiai aiškiai rodo, jog ES biudžetas netenka 9 milijardų, o vienas prisideda dar vienas milijardas ir galiausiai gaunasi 10 iš viso milijardų žalos nuostolių. Taigi gera žinia yra tai, kad e, buvo pasiektas susitarimas ne tik kovoti su nusikaltimais, bet taip pat ir suteikia tai tam tikrų finansinių vilčių. Buvo taip pat e, pateikta ataskaita apie darybas ir Bet kokiu atveju vienas milijardas papildomų lėšų biudžetą reikštų, e, jog galbūt sumažės valstybių narių įnašai. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar valstybių narių muitinių e, tarnybos, muitinės turės taikyti šitą protokolą Ir tokiu atveju jos turėtų būti apmokytos pakankamai greitai, nes įvairaus lygio administracijos, tiek nacionalinės, tiek ES lygmens e, administracijos turėtų būti pajėgios e, taikyti šitą protokolą, nes e, tie mums pateikti duomenys iš nelegalios tabako prekybos yra uh, Tikrai įspūdingi tie duomenys, kaip vykdoma kontrabanda, laivai ir panašiai. Taigi tyrimai turi būti pakankamai išsamus. Ir noriu paklausti, ar Olafas ir nacionalinės muitinės ir taip pat teisėjai sauga tiesiog yra pajėgi techniškai e, susidoroti su protokolo įgyvendinimu. Ačiū labai. Taigi, ponas Rauna, ar jūs norėtumėte atsakyti šitą klausimą? Prašom jums žodžiu. Ačiū. Dėl pirmojo dalyko jūs e, minėjote valstybių narių ratifikavimo procesą. Taigi, kaip jau minėjau, valstybės narės, visus valstybės narės ratifikavo protokolą. Kol kas dar e, trunka ratifikavimo procesas, nes Čekijos Respublika tai padarė tik tai šiemet, e, rūpiučio mėnesį. Ir dabar turime 27 valstybės. Taigi, svarbu e, dėl teksto protokolo teksto pasakyti, yra tai, jog tiek tekstas ir dauguma reikalavimų jau yra įgyvendinami Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, man atrodo, tai yra devintasis e, straipsnis dėl duomenų saugojimo. Jisai yra reikalavimas, kuris galioja visose es valstybėse. Ir daugelį valstybių narių pasaulyje E, tokių reikalavimų nėra. Dėl aptikimo ir atsiekimo e, mes galim pasakyti, kad jau yra sustarimai su gamintojais ir 80 ES, 80 procentų ES produkcijos įmanoma yra aptikti ir atsekti, bet didesnės problemos čia kaip ir ES nėra. Tačiau e, tikroji nauda atsiras mums tuo met, kai kitos šalis e, įgyvendins tuos reikalavimus, ne ES. Nes didžiausia nauda susijusi su ne ES valstybėmis. Ačiū labai. Toliau kolega Ivano. Have... Dėkoju labai trumpai, nes mūsų laukia dar du darbo tvarkės punktai. Nežinau, ar jūs dar e, liksite iki galo, dėl to trumpai norėčiau paklausti. Jūsų e, pranešimas buvo labai įdomus ir kokį, kokią e, jūs matote ES programų veiksmingumą kovojant su neteista priekyba tabako produktais. Aš tik norėčiau paminėti vieną dalyką, tai yra skaneriai. Tai mm, labai e, brangi technika, kainuojanti daug, apie 3 milijonus eurų kiekviena. Ir e, negaliu pasakyti, a, kokios, kokie yra duomenys, kiek tų skanerių yra, bet aš puikiai žinau, kad mes e, padėjome daugeliui valstybių narių tuos skanerius įsigyti. Ir jau yra apčiuopiamos naudos, pavyzdžiui, iš tokių pirkinių, ypač sulaikant nelegalius krovinius. This... Ar jūs norėtumėte prisidėti prie mūsų diskusijos ir prie, galbūt po pusantros valandos, kai vyks klausimai, jūs galėsite pasakyti, bet prašom žodis jums ir dabar. Danke, uh, Herr Vorsitzender. No, I, I just wanted to add what, what uh, um, Austin. Uh... Aš prisijungiu prie to, ką Austinas ką tik minėjo, kad kai kalbame apie tą techninę pagalbą, kuri yra teikiama valstybėms narėms, tai man atrodo, kad mes e, bendrai finansavom 21 skanerių įsigijimą ir atrodo, kad e, atsiliepimai yra labai pozityvus atrodo, kad e, šitas skanerių įsigimas yra sėkmės istorija. Mes ir toliau palaikome e, glaudžius kontaktus valstybių narių žinybomis, bandydami įsiaiškinti, kaip jie naudingi valstybėms narėms. Tai mums yra labai svarbu yra tai, kad kai mes bendrai finansuojame tam tikrą e, technikos įsigymą, tai mes tikimės, kad valstybės narės uh, mums praneštų, ar buvo naudos ir kokie yra rezultatai. Uh, Ačiū labai. Toliau kolega Patstas. Ačiū labai. Mes jau ir praeitie kartu dirbome ir žinau, kaip jūsų darbas yra kokybiškas, ypač šioje srityje, o taip pat ir kitose darbo baruose. Ir dėl to aš tikrai jums norėčiau už tai padėkoti. Puikiai žinau, kad Olafas puikiai dirba kovodamas su tokio pobūdžio nusikalstama veika, kuri ypač žalinga tiek ES, tiek valstybių narių biudžetą. Norėčiau paklausti. Jau nekalbant apie tą protokolą, yra ir kiti e, klausimai, ypač tie, kurie yra mūsų darbo atvarkė. Ir jūs galėtumėte mums paminėti, pavyzdžiui, tuos dabar atliekamus tyrimus. Mes puikiai žinome, kad yra dideli cigarečių gamintojai, kurie e, būtent neteisėtai vykdo savo pardavimus. Ar jūs galėtumėte Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's uh, continue. Germi kolegos, ponai ir ponios, tęskime mūsų darbo atvarkę. Tai buvo aštuntasis mūsų darbo atvarkės punktas. Prieš baigdami diskusijas šiuo darbo atvarkės klausimų, norėčiau užduoti klausimą jums. Mat, iš tiesų šį klausimą mes aptarsime kitame darbo atvarkės punkte. Bet bet kokiu atveju norėčiau pono Ironui ir Hoffman padėkoti už tarptautinių dėrybų apžvalgą. Mano supratimu, įdomiausias punktas buvo tai, jog Olafas šiuo metu vadovauja daryboms ES vardu ir dėl to norėčiau paklausti. Kokia dabar tų darybų būklė, kaip ES galėtų prisidėti prie šitų tarptautinių darybų ir prie, kad nulemtume jų sėkmę. Galbūt galėtumėte trumpai pristatyti situaciją, ką jūsų supratimu Europos parlamentas galėtų um, padaryti, ypač darybose su komisija ar su taryba, kad šitos tarptautinės darybos e, paspartėtų. Gal jūs galėtumėte trumpai apibendrinti, prašom. Danke, Herr Vorsitzender. Wir machen das gemeinsam, wenn, wenn, wenn es äh, recht ist. Ähm, nein, äh, ich wollte. Taigi, pamėginsiu atsakyti. Ačiū visų pirma už jūsų interesą ir už jūsų išreikštą paramą. Kaip e, Austin Ron ką tik e, pastebėjo, mes iš tiesų nagrinėjame e, svarbius klausimus ir prieėmė prie tokio lemtingo momento, kurie klausimai, patys svarbiausiai klausimai bus nagrinėjami lapkričio mėnesį ir galiausiai bus pasirašymas. Taigi, ES ir tarybai tenka svarbus vaidmuo. Mes e, parengsime dokumentą ratifikavimui ir jeigu e, teisingai suprantu, mums reikės dar ir parlamento pritarimo. Taigi, sakyčiau, jog jums reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nacionaliniai parlamentai e, galėtų e, prisidėti prie šio proceso, kad nacionaliniai ekspertai e, ir parlamentai paspartintų šitą procesą. Galbūt ir jūs dar galėtumėte trumpai pasakyti, kaip nacionaliniai parlamentai galėtų prisidėti prie šio proceso. Pirminkė, vienas iš klausimų buvo, ką būtų galima nuveikti. Mes komisijoje ypatingai su įvairiomis tarnybomis Nes šiaip nėra vien tik tai Olafo ir Samko klausimas. Yra ir kiti generaliniai direktoratai, su kuriais dirbame ir ieškome būdų, kaip, yra, kaip yra tekstas susijęs su teisės aktais. Taigi tą dabar darome, kol laukiame COP5 susitikimo lapkričio mėnesį, po to bus atliktas įvertinimas, pasižiūrėsime, ką, būtų, gali, ką reikia įgyvendinti, atsižvelginti į veikiančius teisės aktus, tačiau, kaip atsakiau anksčiau, daug darbo jau yra atlikta. Ir nu, tik tai dar kartą norėčiau pabrėžti tai, ką sakė Margareta. Labai svarbu, kad kuo galima daugiau šalių ratifikuotų protokolą nes kuo daugiau šalių bus ratifikavę protokolą, tuo stipresnė tai bus tarptautinė sutartis. Kaip sakiau, konvencijoje, konvencija yra pasirašęs 176 šalys, tai yra nemažai. Tikimės, kad tas pats bus ir su protokolu. Na ir tikimės, kad parodysime puikų pavyzdį Europos Sąjungoje, kai labai gan greitai yra vykdomas ratifikavimo procesas. Kaip sakiau, reikia 40 šalių, kad būtų ratifikuotas protokolas, kol norint, kad jis taptų tartutinių teisės aktų. Na, svarbu, kad būtų ne tik um, ES valstybės narės, būtų ir kitos šalys pasirašysios, ratifikavusios protokolą. Taigi tai yra pavyzdys, kuomet Europos parlamentas galėtų paraginti nacionalinės parlamentus ratifikuoti protokolą kuo galima greičiau, kad būtų įgautas pagreitis ir ratifikavimo procesas įvyktų kuo galima sklandžiau ir greičiau. Dėkoju. Thank you very much, Mr. Rowan. There's, uh... Dėkoju. Yra dar vienas klausimas. Bart Staes. Tijd uitviel. Ik was aan het zeggen dat ik, dat ik... Aš norėjau pasisakyti anksčiau, bet nu- nutrūko mūsų elektros tiekimas. Taigi, mes puikiai žinome, kad e, Olafas atlieka puikų darbą, už kurį mes norime ir padėkoti. Mes e, netrukus turėsime klausimus, kuriems pirmininkaus e, ponia Ivanova. Bet kol kas norėčiau sužinoti iš Olfo štai ką. Ar yra dideli tabako gamintojai, kurie yra sudarę tokių sutarčių, kurios, pavyzdžiui, jau yra sudarytos nuo 2004 metų. Tai yra um, ehm, sudarys dėl aptikimo ir atsiekimo. Taigi, ar yra e, tokie dideli tabako gamintojai, kurie jau vykdo tokį atsiekimo darbą. Žinoma, įrodymų galbūt nėra, bet aš tiesiog norėčiau sužinoti. Arba, pavyzdžiui, yra jau pradėtas tyrimas prieš Japan Tobacco, nes e, skaičiau tokį straipsnį, kuriame Olafo atstovas spaudai užsiminė, neva jau yra pradėtas tyrimas prieš Japan tabako. Tiesiog pirmiausia, norėčiau sužinoti, ar tai yra tiesa, nes e, tokiu atveju reikėtų visai kitaip vertinti ir ką tik vyksančius klausimus. Nes e, mums būtina sužinoti, kokia yra dabartinė situacija. Taigi, ar Olafas e, pradėjo tyrimą prieš Japan Tobacco. Ja, wer kann von Olaf äh, Stellung nehmen? Miss Rohn? Kągi, kas galėtų atsakyti? Ačiū už klausimą. Galvau, kad dingusi šviesa mane išgelbės, bet panašu, kad taip neįvyko. Mano atsakymas yra štai koks. Taip, vyksta tyrimas, yra tyriama JTI veikla. Nekartą spaudoje Olafas patikė, spaudai patikė informacijos, patikė pranešimus spaudai apie tai. Tačiau, aišku, kuomet vyksta tyrimai, mes apie juos nekalbame. Tiek. Dėkui. Okay. Puiku. Dėkoju. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Komiteto narių norinčių pasakyti, panašu, kad ne. Tuomet baigiame diskusijas šiuo darbo tvarkės klausimu. Na, dabar perėsime prie kito klausimo. Esame sutaupę 10 minučių. Tai bus dabar klausimai. Apie tai, kaip būtų galima pagerinti kovą su cigarečių kontrabanda ir kokią finansinę žalą tai daro ES. Kitaip tariant, tai būtų devintasis darbo atvarkės punktas. Tai vieši svarstymai. Kaip jau minėjau, tai yra labai glaudžiai susijęs su ankstesniu darbo atvarkės punktu. Atsiprašau, sako pirmininkas, mane ką tik informavo, kad klausimai yra dešimtasis darbo atvarkės punktas. Dabar devintasis bus svarstomas. Tai yra darbinis dokumentas, kurį pristatys Iljana Ivanova. Norėčiau pasveikinti audito rūmų atstovą Martin Svigil, kuris pas mus yra atvykęs į posėdį. Taigi sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Ir e, gal pranešėjai pirmoji kalbės, ar galime žodį suteikti auditorumų atstovui auditorumo atstovui. Prašau. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Devintasis ir dešimtasis punktai yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje. Taigi, dėl šio darbo atverkės punkto aš norėčiau pirmiausia pristatyti auditorumų nuomonę dėl Herkulio 3 programos. Antrąjį kartą čia lankausi komiteto posėdėje ir aptarėme dabar nuomonės projektą. Per tą laiką auditorumai paskelbė nuomonę, gegužės 15 dieną. Ji buvo paskelbta, 7 Liepos dieną ji buvo oficialiai pristatyta ir pateikta oficialiajame leidinyje. Norėčiau trumpai papasakoti apie patį pasiūlymą, o po to pristatysiu pagrindinius elementus iš audito rūmo nuomonės. Pirmiausia, dėl Herkulio trečiosios programos pasiūlymo. Tai yra trečioji programa, pirmoji programa 2004 metais buvo pradėta įgyvendinti. Čia svarbu paminėti tai, kad Herkulis, Herkulio trečioji programa yra smarkiai pasikeitusi nuo pirmosios program, programos, dar buvo ir antroji programa. Uh, 2004-2006 metų programai buvo 9,6 milijono numatyta, dabar 15,7 milijono eurų yra numatyta trečiai programai gyvendinti. Dabar dėl šio pasiūlymo komisija iš įvairių variantų pasirinko antrosios programos atnaujinimo variantą. E, e, ir komisija teigia, kad bus sustiprinti tikslai ir numatytas didesnis bendrafinansavimo procentas. Dabar papasakosiu apie tai, kokia yra mūsų nuomonė. Nuomonė yra iš penkių dalių. Pirmiausia, dėl finansinių padarinių, kalbant apie susitarimą tarp Europos komisijos ir gamintojų. Antras dalykas - siūlomas padidintas bendro finansavimo procentas. Ir trečias - veiklos rodikliai. Ketvirtas - programos stebėsena. Ir penktasis elementas - programos valdymo atsakomybė. Pradėsiu nuo finansinių susitarimo padarinių. Mes visi žinome, kad nuo 2004 iki 2010 metų komisija pasirašė susitarimus su keturiais stambiais gamintojais. Kalba eina apie 2 milijardus JAV dolerių. 90,3 procento tų, to sumos yra sumokama nacionalinėms valstybėms ir likusi, likusis procentas ES biudžetui. Pagal trečiąją siūlomą Herkulio programą komisija skirs 44,8 milijardus milijonus eurų kovai su e, kontrabanda ir padirbinėjimu. Tai yra 40 procentų nuo viso programos biudžeto. Pagal antrąją programą išlaidos tai kovai atitiko komisijos, e, komisijai skiriamą dalį, o pagal trečiąją programą ta komisijai skiriama suma 10 milijardų eurų bus mažesnė, milijonas, prašau, eurų mažesnė dėl to, kad 2016 metais dalis susitarimų baigsis galioti, jeigu jie nebus pratesti. Auditorumai pažymi, kad valstybės narės yra suinteresuotos kovojant, ko, ko, kovoti su cigarečių kontrabandą ir padirbinėjimu, dėl to, kad nesurenkamas akcizo mokestis ir tai prarandami milijonai eurų. Mes Esame informuoti, kad apie 10 milijardų eurų kasmet yra prarandama dėl to. Tačiau e, Olafas neturi informacijos apie tai, kaip e, įvairios valstybės narės e, panaudoja tas lėšas, kurias gauna iš tabako gamintojų. Taigi, panašu, kad nėra pakankamai derinami veiksmai tarp valstybių narių ir komisijos. Šiame kontekste auditorumai mano, kad reikia skubiai koordinuoti veiksmus, Olafas ir valstybės narės turi imtis veiksmų, keistis informaciją tam, kad veiksmingai ir koordinuotai būtų sprendžiamos problemos e, administruojant, administru, administruojant išlaidas ir valstybių narių ir e, ES lygmenių. Dabar bendro finansavimo procento padidinimas yra pasiūlyta maksimalų bendrafinansavimo procentą pagal trečiąją programą numatyti nuo, nuo 5 padidinti nuo 50 iki 80 procentų, tam tikrais atvejais iki 90 procentų. Audito rūmai mano, kad maksimalus bendro finansavimo procentas techniniai įrangai įsigyti turėtų būti paliekama 50 procentų tam, kad būtų subalansuojami ES ir nacionaliniai interesai. Juolab, kad valstybės narės 90,3 procento visų susitarimo, susitarimuose numatytų lėšų gauna tiesiogiai. Taigi, būtent įrangos finansavimui gali būti dinamas bendra, bendra finansavimo lygis. Tačiau maksimaliais, ypatingais atvejais gali būti numatytas kitas bendro finansavimo koficijantas, jeigu, pavyzdžiui, valstybės narė susiduria su problemomis, o cigarečių kontrabandos rizika yra didesnė dėl to, kad valstybė narė yra atsidūrusi konkrečioje situacijoje, tarkim, per tą, tos valstybės sieną vyksta daugiau kontrabandos. Trečiasis nuomonės elementas - veiklos rodiklių apibrėžimas. Programos tikslas yra apginti ES finansinius interesus, kovojant su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita nelegalia veikla. Audito rūmai mano, kad reiktų tobulinti išmatuotinus rodiklius. Tokie rodikliai yra būtini, norint įvertinti, ar trečioji Herkulio programa pasiekia numatytų tikslų. Ketvirtasis nuomonės elementas dėl stebėsenos ir programos vertinimo. 2000, iki 2014 metų pabaigos komisija turės pateikti ataskaitą apie tai, kiek, buvo pasi, kiek tikslai buvo pasiekti pagal antrąją programą. Audito rūmų nuomonė, ši ataskaita turi būti nepriklausoma, vertinant antrosios programos įgyvendinimą, tai bus sukurs pridinę vertę. Taip pat audito rūmai mano, kad e, po to svertinimo ataskaitos e, reiktų atitinkamai pakoreguoti ir trečiąją programą. Na ir paskutinis elementas - atsakomybė už programos valdymą. Programos valdytojas yra Olafas. Audito rūmai peržiūrėjo e, Olafo mandatą 2005 metais. Na ir audito rūmai 2005 metais e, rekomendavo perduoti Olafui programų valdymą kitoms e, komisijos tarnyboms ir atlikti tik tai tyriamuosius veiksmus. 2011 metais audito rūmai atliko uh, tes, to, tolesnę ataskaitą po penktųjų metų ataskaitos, tai yra specialioji 11 metų ataskaita. Ir ten nekeitė savo nuomonės šio klausimu. Taigi apibendinamas galėčiau pasakyti, kad audito rūmai pateikė nuomonę dėl naujosios trečiosios programos. Nors programa ir nėra didelio biudžeto, tačiau tai yra labai aktuolus klausimas, tai yra aktualu ir valstybėms narėms, ir komisijai. Ir aš kelias bendro pabudžio pastabas pabaigai išsakysiu. Pirmiausia, dėl programos efektyvumo. Auditorumams sudėtinga pasakyti, ar antroji programa buvo veiksminga ar ne, kadangi esame surinkę, gavę nepakankamą informacijos. Taigi aš raginčiau komitetą siekti daugiau informacijos apie trečios, trečiosios programos įgyvendinimą. Ir taip pat reikia efektyviau koordinuoti veiksmus. Panašu, kad norint, kad programa būtų sėkminga, reikalinga užmėgsti partnerystę ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Trečiosios programos poveikis, jeigu nebus bendradarbiaujama, bus kur kas mažesnis. Taigi pagrindinės tokios būtų mūsų mintys, te, lauksime tolesnių diskusijų ir mielai dalyvausime klausimuose. Dėkuoju. Danke, Herr Zwickel, für die Stellungnahme des Rechnungshofes, der nochmal klar zum Ausdruck bringt. Herr Zwickel, dėkojame Jums už auditorumo pozicijos pristatymą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Ivanovai, kur yra pranešimo rengėja. Ačiū, pirmininkė, gerbiami nariai, gerbiami auditorumų nariai. Kaip jūs ir minėjote, dabartinė Herkulis 2 programa baigėsi 2013 gruodžio mėnesį ir turėtume įvertinti dabar galiojantį pagrindą ir užtikrinti tinkamą jo tesinį. Aš pritariu siūlymui tą programą tęsti ir aš sutinku, kad labai svarbu skirti pakankamai išteklių kovai su e, kontrabanda ES teritorijoje. Mes žinome, koks yra šio re, koks yra šio reiškinio pobūdis ir jo daroma žala ES biudžetų ir valstybių narių biudžetams. 10 milijardų eurų yra išties nepaprastai didelė suma. Tačiau tuo pat metu reikėtų užtikrinti finans, kito finansavimo laikotarpio veiksmingumą ir našumą. Ir aš pritariu audito rūmų nuomonėje išdėstytai poreikiui parengti tinkamus įvertinamus kriterijus. Kai balandžio mėnesį pasirodė pirmasis e, dokumentas, kuris buvo aptartas komitete, išlieko keli neatsakyti klausimai susijęs su programos įgyvendinimu ir numatomu e, lėšų skirimu trečiai Herkulio programai. Mes rengėme dokumentą, spręsdami šiuos klausimus 2004 e, patvirtintos e, pirmosios programos lėš, panaudotų lėšų kokybė, taip pat e, šio Herkulio programos ir kitų galimų ES programų dubliavimasis. Kalbant apie pirmosios Herkulio programos patvirtin, patvirtinimą, keturi tabako gamintojai skyrė daugiau negu 2 milijardus JAV dolerių į ES biudžetą. Ir iš tų lėšų 92,2 procentai buvo skirta valstybėms narėms ir tų lėšų paskirtis kovoti su padirbtais tabako gaminiais. Jau pirmajame darbinėme dokumente akcentavau, kad ypač svarbu įvertinti, kaip tos lėšos buvo panaudotos nuo pat e, programos įgyvendinimo pradžios. Neseniai pasirodžiusiame komisijos dokumente dėl, komisijos, į, dėl programos įgyvendinimo dar nėra patiktas aiškus atsakymas į klausimą, kaip tie pinigai buvo panaudoti. Tas pats klausimas akcentuotas ir audito rūmų nuomonėje numeris 3 2012 metų. Be to, Kadangi trūksta aktualios informacijos apie tai, kaip valstybės narės panaudoja tos lėšas, išlieka nesakytas klausimas, kaip ir kokiu mastu įgyvendinant bendrijos programas e, nacionalinių rinkų pažeidžiamumas e, kontrabandai ir neteisėtai padirtiems gaminiams buvo, kaip šis klausimas buvo sprendžiamas. Toliau techninė pagalba. Ir Herkulio antra ir trečia programos numato padidintą finansinę paramą techniniams tikslams iki 90. Iki 9 procentų įsigijant uh, skenerius. Kalbama apie 12,5 milijonus eurų. Sulaukėme uh, informacijos apie veiksmingą tų skenerių panaudojimą tik tai dviejose šalise - Airijoje ir Maltoje. Ir norėčiau paprašyti daugiau informacijos apie panašius projektus įvykdytus kitose valstybėse narėse. Ypač reikalingas išsamus techninės pagalbos programos įgyvendinimo įvertinimas, kaip valstybės narės panaudojo šiai stričiai skirtas lėšas. Turime užtikrinti, kad būtų pakankamai lėšų kovai su panašia neteisėta veikla ES teritorijoje, ypač palei ES rytinės, rytinės sienas, kurios atrodo yra ypač pažydžiama teritorija, kaip atskleidė KPMG e, atliktas tyrimas. Ir galiausiai e, galimybė, kad Herkulio programos dubliuoja kitas ES programas. Taksud ir Just direktoratai teikia techninę pagalbą valstybėms narėms. Uh, šioje srityje. Todėl reikia daugiau e, ga, garantijų, kad e, tarnybos užtikrina reikalingą veiklos koordinavimą. Audito rūmai savo nuomonę taip pat akcentuoja, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp taksų direktorato ir Olafo veiklos. Norėčiau komisiją paraginti parengti techninės įrangos aprašą, kurį naudoja nacionalinės institucijos. Uh, kurią įsigyti nacionalinės institucijos panaudoja šias lėšas ir kaip ta įranga panaudojama kovai su neteisėta veikla. Galiausiai užbaigdama norėčiau iškelti keletą klausimų Olafui. Visų pirma, trečiųjų šalių finansavimas. Aš visiškai suprantu, kad kova su neteisėta priekyba apima bendras pastangas, ne tik ES lygmenių, valstybių narių lygmenių ir trečiųjų šalių lygmenių. Būčiau dėkinga, jei Olaf atstovai pateiktų informacijos dėl, to, e, dėl kitų projektų veiklos finansavimo už ES ribų. Kokia konkrečiai veikla ir kokie projektai buvo finansuoti, kokie kriterijai buvo iškelti trečiųjų valstybių institucijoms, jeigu jos norėjo prašyti pagalbos. Ir šį klausimą keliu dėl to, kad būtų įdomu išgirsti apie tai, kokie projektai gyvendyti, nes be KM, KPMG atliktos studijos bent jau 11 valstybių narių gavo mažiau nei 2 procentus met, metams skirtų lėšų nuo 2007-2011 metų, o kai kurios ne ES valstybės narės gavo daugiau, didesnį kiekį lėšų, pavyzdžiui, 4 procentus lėšų. Ponas Cvikal iškėrė dar vieną klausimą ir apie tai rūmai taip pat kalba savo nuomonėje programų valdymas. Noriu paklausti, kaip jūs vertinate tą aspektą, kad ga, čia egzistuoja galimas konfliktų interesas, kad ta pati institucija ir e, valdo lėšas ir kontroliuoja tų lėšų panaudojimą. Ir galiausiai noriu pasakyti, jog esu dėkinga komitetui už tai, kad rengiamas klausimas skirtas šiai temai. Ir aš tikiuosi, kad mes išgirsime atsakymus į bent kai kuriuos iš šių užduotų klausimų. Ačiū. Ja, Dank, äh, Ivanova. Ich schlage vor, dass wir angesichts... Ačiū, ponia Ivanova. Atsižvelgiant į tai, kad laikas bėga labai greitai, siūlyčiau darbinį dokumentą ir audito rūmų nuomonę padaryti svarbiausiais klausimo e, aspektais, temomis. Ar komiteto nariai turi klausimų? Ponas Gajeris. Mane domina darbinis dokumentas. Noriu palinkėti poniai Ivanovai mm, sėkmės reng, toliau rengiant šį dokumentą. Galbūt taryba arba komisija galėtų atsakyti į mano klausimą, kuris yra pamatinis. Kiek esu susipažinęs su ES sutartimi ir kiek aš ją supratau, kalbant apie sienų apsaugą, tai tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Tai yra gerai, nes negalime užtikrinti tiek e, pasieniečių Europos, iš ES, kiek reikėtų. Gyvename tokiais laikais, kuomet valstybės narės jau e, svarsto finansavimo poreikius ir planus po 2013-ųjų. E, kalbėjome čia apie Herkulio programą. Mano šalyje ir kitose šalyse žmo, žmonėms labiausia rūpi, kaip sutaupyti lėšų. Herkulis 3 programa e, numato galimybę perimti tas užduotis, kurios yra patikėtos valstybėms narėms. Aš nebejoju, kad e, užtikrinti sienų apsaugą galima tinkamai pasitelkiant ir ES lėšas. Svarbiausia yra politinis rezultatas. Tačiau kalbant apie tai, manau, reikėtų užduoti štai kokį klausimą. Arba bent jau štai kaip panagrinėti jį. Europos Sąjunga perima užduotis, kurios yra priskirtos valstybėms narėms. Nes valstybėms narėms yra patikėta ši atsakomybė ir tų užduočių atlikimui yra skiriami pinigai. Noriu užduoti klausimą ir apie darbinį dokumentą. Kalbant apie e, finansinę programą, visada turėtume prisiminti, ką ES daro ir ką jį turėtų, kuo jį turėtų užsimti, kad padėtų valstybėms narėms. Ir daugeliu valstybių narių dabar iškyla svarbiausias galvos skausmas yra sutaupyti lėšų. Taip pat yra nuomonių, kad ES jau ir taip ne, daug daro, perimdama užduotis, kurios šiaip turėtų būti vykdomos valstybių narių. Ten... Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors iš komiteto narių turi kokiu nors klausimu? Jei ne, suteiksiu žodį auditorumo atstovui atsakyti į užduotus klausimus. Pone Ivanova, ne, uždavė ne, jums nemažai klausimų, pone Cvikl. Ar galėtumėte juos atsakyti? Um, Ar komisija galėtų atsakyti juos? Ar kas nors iš komisijos? arba iš Olafo galėtų atsakyti šiuos klausimus. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma atsakyti ponui Gajeriui, kuris klausė, ar Herkulis, ar ta programa nefinansuoja valstybėms narėms patikėtų užduočių, tai yra e, sienų apsaugos užtikrinimo. Herkulis yra grindžiamas ES sutarties 375 straipsnių, kur kalbama apie kovą su sukčiavimu. Ir 3, 325 straipsnėje numatyta, kad tai yra bendra valstybių narių ir ES užduotis. Daugiau pasakyti šio klausimu negalėčiau. Iš tikrųjų, ši užduotis patikėta ir valstybėms narėms. Ir iš tiesų, kalbant apie techninę pagalbą. Kai kur e, galima konstatuoti dubliavimas, persidengimą. Tačiau to išvengti galime labai aiškiai koordinuodami savo veiklą komisijoje. Glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis iš kitų generalinių direktoratų, e, Justice, Tax Sud direktorato, Home direktorato ir Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su tais direktoratais ir nagrinėjame pasiūlymus. Komet juos nagrinėjame, visada yra kitų direktorato atstovai, taigi mes glaudžiai koordinuojame savo darbą. Komisija juk privalo užtikrinti, kad lėšos, kurias panaudojame, būtų padėtų pasiekti apčiuopiamų veiksmingų rezultatų. Pirmininkas, ačiū. Ar kas nors komisijos vardu norėtų ką nors pasakyti, pakomentuoti, prašau. Aber, ja. Dėkuoju. Nu, tada mes galime baigti. Ar ponės Civilis norėtumėt dar jūs e, trumpai užbaigti? Ačiū labai. Norėčiau dar trumpai pakomentuoti. Tai yra vienintelė iš priežasčių, e, kodėl tas bendras finansavimas turėtų būti lygus po 50 procentų. Ir tik tai išimtiniais atvejais finansavimas galėtų būti padidintas iki, pažiūrėjau, 80 procentų. Bet tai neturėtų būti norma. Taigi, tai yra bendra atsakomybę kovoti su sukčiavimu. Ir kaip jau mes minėjome, čia tai yra tik didelio pirago dalis. Ir valstybių narių lygmenių yra atskiras finansavimas. Ir čia mes turime atskirą nuomonę. Dėkoju. Okay. I give uh, the rapporteur uh, wishes. Dėkoju, dar grįžtu prie pranešėjos, kuriai sugražinu žodį. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems kolegams, kurie išreiškė savo nuomonę. Norėčiau tik pasakyti, kad dėja į savo klausimus atsakymą neišgirdau, bet galbūt aš juos iš naujo užduosiu klausimų metu. Kolegin, kolegin, damit... Kągi, ponios ir ponai, mėly kolegos, mes baigiame devintąjį mūsų darbo tvarkės punktą nagrinėti ir perėmėme prie dešimtojo punkto. Atrodo, kad mes e, e, išnagrinėme klausimus greičiau nei buvo numatyta ir perėmėme prie dešimtojo klausimo. Tai yra Herkulis 3 programa. Komitete ją svarstėme ne kartą. Kągi mes galime nuveikti kovojant prieš e, cigarečių kontrabandą ir apsaugant ES finansinius interesus. Čia darbo tvarkėje numatyti viešieji klausimai. Norėčiau padėku, e, pasveikinti mūsų svečių. E, jeigu jūs esate. Jeigu jūs e, skubate šį vakarą, tai aš e, norėčiau trumpai pasakyti, kad e, šis klausimas mums yra labai svarbus. Dėkoju taip pat ir mūsų pranešiai Ivanovai, kuri pristatė ką tik mūsų išnagrinėtą darbinį dokumentą. Išklausome ir auditorumų atstovo nuomonės E, netrukus turėtų būti patvirtinta e, šita programa, parlamentas prisidės prie jos tvirtinimą ir biudžeto e, komitetas irgi vaidina svarbu vaidmenį. Pranešėja Ivanova trumpai pristatys programą ir taip pat turime tris svečius, tris specialistus, kuriuos irgi norėčiau pasveikinti. Steve Payne vyriausybinių e, ryšių atstovas tabako, Japan Tobacco International e, kompanijai, tai yra ryšių su vyriausybinis kovos su neteisėta priekyba klausimas direktorius. Jų, pat, jo patirtis e, iš antros į trečiosios programos yra labai svarbi. Kaip pramonės atstovai vertina šitą programą? Toliau žodį suteiksiu Arūnui Adomėnai, kuris yra muitinės atašė Lietuvos nuotiniai atstovybė Europos Sąjungoje. Irgi turėtume turėti labai įdomią nuomonę, ypač turint omeny, jog ši valstybė narė turi išorinės sienas su ne ES šalimis ir e, išklausysime, kaip šitos nuostatos yra įgyvenimos šioje šalyje. Toliau e, Rozalijos Vladovos nuomonę išklausysime, kuri yra Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos atstovė. Šalis yra ES rytuose, prie rytinės sienos. Taigi sveikinimame ir ją atvykus į mūsų posėdį. Toliau išklausysime komiteto narių nuomonės ir perėsime prie antrosios dalies. Taigi, pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją Peterį Kellerį, kuris yra Mūtinės kriminalinės nusikaltimo biuro Mm, vadovas. Ir pabaigoje mes išklausysime Margaret Hoffman e, nuomonę, kuri e, atstovauja Olafo nuomonę. Dabar tik tai norėčiau e, pasakyti, kad mes susitarime ir dėl šių klausimų laiko. Norėčiau paprašyti kalbėtojų kad jie kalbėdami nepamirštų, jog jiems skirta 10 minučių tiek Pein ir kitiems kalbėtojams. Bet visų pirmiausia išklausysime Ivanovus, kuri yra pranešėja. Ačiū pirmininkė, aš tada jau kalbėsiu taupydama laiką labai trumpai ir pasakysiu, jog e, noriu pasveikinti šiandieną atvykusius e, kalbėtojus, kurie pristatys tą savo skirtingą nuomonę ir e, galbūt mums pavyks rasti atsakymus į e, klausimus ir tikiuosi, kad mūsų diskusija bus turininga. Ačiū labai, kad jūs taip trumpai pasisakėte. Taigi dabar periname prie ekspertų, prie šios srities praktikų. Visų pirma, žodis mūsų pranešėjų Steve Payne. Prašom. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš parengiau skaidrės, nežinau, ar jas matysite, galbūt gavote kopijas mano prezentacijos. Okay, good afternoon again. Uh... Taigi, labai diena dar kartą. Aš pabandysiu, ko galima glaudžiai pristatyti temą. Pirmiausia, noriu trumpai papasakoti iš pramonės perspektyvos, kokia yra situacija, kalbant apie cigarečių kontrabandą. Kokia dabar yra bendrai situacija, kokios kylančios grėsmės ir ką būtų galima padaryti, kovojant su kontrabanda. Uh, Taigi, kokia dabar yra situacija? Tikriausiai daugelis esate susipažinę su įvairiais skaičiais. Kalba eina apie vieną iš dešimties cigarečių yra nelegaliai kontrabanda atgabentos cigaretės. Na ir bendrai pasaulyje kalba eina šimt, apie 550 milijardų nelegalių cigarečių. Dauguma jų yra, aišku, Kinijoje, maždaug 200 milijardų. Tačiau Visos kitos yra apie 60 milijardų už Kinijos ribų. Neramina tai, kad 12 procentų per metus tikėtina, kad nelegalios cigaretės auks. Ir jų skaičius didės. Kalbant apie finansinius skaičius, tai kalba eitų apie 40-50 milijardų JAV dolerių, priklausomai nuo to, kokius skaičius naudotume. Tačiau netgi jeigu mažiausia, paimtumėm skaičių 40 milijardų, tai vis tiek yra milžiniška suma. Ir aš jau šiandien po pietų girdėjau, kalbant apie 10 milijardų dolerių Europos Sąjungoje. Tai ne mūsų pateikti skaičiai, tai yra nepriklausomų išorės šaltinių pateikti skaičiai, iš Euromonitor taip pat paimti skaičiai. Vienas iš pagrindinių motyvų, variklių, kalbant apie kontrabandą, tai yra, aišku, galimas pelnas. Na ir pirmiausia, tai susiję yra su mokesčių situacija. Akivaizdu, kad kai, tarkim, vakarų Europoje, ypatingai tokiose šalise kaip Junktinė karalystė ar Airija, cigarečių pakelis kainuoja 8 eurus maždaug, uh, O rytinėje dalyje, už ES ribų, Ukrainoje, pažiūrėjau, vienas euras, viena euro kainuoja viena pakuotė. Tai aišku, yra didelė paskata žmonėms pervežti tas cigaretės iš vienos šalies į kitą ir tokiu būdu yra uždirbamas didžiulis pelnas. Dabar čia yra ta problema, kuri yra aktuali, kalbant ir apie tiekimą, ir apie paklausą. Nes kalbant apie didelius mokesčius, čia yra pasiūlos problema ir yra didžiulė pelno galimybė dėl to, kad yra vengiama mokėti akcizo mokestį. Tačiau iš paklausos pusės vėlgi mažėja žmonių galimybė įsigyti tas cigaretės, didėjant mokesčiams, produkto galimybę, galimybę produktą įsigyti iš savo mėnesio atlyginimo išauga. Dėl to ir didėja patrauklumas paprastam vartotojui įsigyti nelegalią prekę. Taigi yra ir pasiūlos, ir paklausos ta lygtis ir ši, ši problema yra aktuali abiejose pusėse. Dabar iš kur atvyksta tos cigaretės? Mm, čia yra pasaulinė problema, kaip minėjau. Dėl padirbinėjimo daugiausia Pietričio Azijoje tai vyksta. Vėlgi iš Kinijos pirmiausia tokios cigaretės patenka. Uh, Yra nemažai problemų susijusių su nelegaliomis e, pigiomis cigaretėmis, kurios iš ten atvyksta ir artimų rytų taip pat. Ir kontrabanda, nelegali, nelegalus produktai patenka į ES per rytinę sieną. E, ir taip pat per artimuosius rytus ir patenka iš Azijos. Ne, ne šiame žemėlamėje, bet taip pat apskritai situacija aktuali ir Latino Amerikoje. Parag, Paragvajus, pavyzdžiui, yra tokia mini Kinija šia prasme. Tačiau kol kas Paragvajus ne, nedaro didelės įtakos ES rinkai, taigi mes juos kaip ir paliekame nuo šaly. Daugiausiai mus neramina Pietričio Azija, artimieji rytai ir rytinė ES siena. Čia yra pagrindinis tiekimas, pagrindinė tiekimo grandinė. Europos Sąjungą. Taigi kokios čia grėsmės ir ką reiktų daryti? Didžiausia problema, kalbant apie mus, pramonės atstovus, yra tai tos nelegalios uh, susuktos cigaretės. Problema yra ta, kad mes nieko negalime padaryti kaip privati bendrovė. Jeigu kažkas padirbinėja mūsų produktus, tuomet mes galime su jais kovoti, galime juos paduoti į teismą. Tačiau kai yra gaminamas produktas, kuris nėra mūsų prekė ženklo produktas, nieko negalime daryti su tuo. Niekaip negalime kovoti su tuo, tai yra aktualiausia mums problema. Ir čia mums reikalinga ypatinga pagalba. Galime įvertinti situaciją iš kelių pusių. Uh, Kitoje skaidrėje matysite konfiskavimą ir suvartojimą. Dėl konfiskavimų per pastarosius keletą metų matome mes, kad konfiskuojamų produktų kiekis smarkiai mažėja, nors daug yra dedama pastangų į distributorių kontrolę, taip pat yra kontroliuojama, kas parduoda mūsų produktus ir matome, kad tai duoda sėkmingų rezultatų, jeigu matuosime pagal konfiskavimus kiekius. Tačiau tai, kas ką matome čia dešinėje, konfiskuotos cigaretės, taip vadinamos nelegalios cigaretės, jų skaičius ir auga. Ir to jau elemento mes negalime sukontroliuoti. Dabar, kalbant apie suvartojimą, čia yra ištrauka iš KPMG ataskaitos, kurią tikriausiai, kurią esate susipažinę. Matome, kad labai nedaug išaugo cigarečių skaičius, kurios patenka į kontrabandą ir uh, padirbinėjimą. Iki 65 milijardų eurų išaugo tokių cigarečių skaičius. Tačiau apačioje ta šviesiai žalia spalva pažymėtas tulpelis nuo 0,4 iki 24 procentų išaugo nelegalios cigaretės. Auga ne tik procentali išraiška, bet absoliutų skaičiai taip pat. Kalba eina apie suvartojimą čia. Taigi mes matome, kad mūsų produktų konfiskavimas mažėja, tačiau nelegalių, ne, nebrendinių cigarečių gaminimas auga. Ir tai yra aktualiausia problema ir turėsime kartu kažkaip ją spręsti. Dabar, ką būtų galima padaryti ir ką darome mes, ką galėtumėme nuveikti kartu. Šiandien jau buvo kalbėta apie nelegalios priekybos protokolą, aš gal jo detaliau neaptarinėsiu, Ostinas apie tai daug kalbėjo. Mums aktualiausias dalykas yra visi gamintojai. Visi gamintojai. Mes tikrai remiame šią iniciatyvą, norime, kad ji būtų gyvendinta, tačiau ji veiks tik tuo met, jeigu ji bus aktuali visiems. Nes, kalbant apie nelegales, nebrandinės cigaretes, tikrai jeigu problema nebus išspręsta, jeigu tai nebus pritaikyta kiekvienam gamintojui, dideliam, stambiam, mažam. Nes jeigu visi ne, neprisidės prie tos iniciatyvos, nieko nepasieksime. Dabar ką darome mes? Eilę dalykų mes e, ir valdysenos rytyje daug ką esame padarę. Taip pat bendradarbiavome su distributorių kontrolę, žiūrime, ką jie daro rinkoje ir jūs matote, kad konfiskavimų skaičius mažėja. Matėte, ankstesnėje skaidėje taip pat ieškome techninių sprendimų, e, skait, kalba eina apie skaitmeninės žym, ž, ž, ž, skaitmeninį ženklinimą ir panašiai. Taip pat e, visuomenės sąmoningos srityje aš daug kalbuosi su žmonėmis, tiesiog bandau aptarti tas problemas tam, kad paprastas vartotojas suvoktų, kad, kad žinotų, kur patenka jo pinigai, jeigu jis įsigyja nelegalią prekę. Daug bendradarbiavame su vyriausybėmis, teisės saugos institucijomis ir taip pat kitais interesuotais asmenėmis pramonės srityje, tiekėjais ir kitais. Ir taip pat, kaip minėjau, keliame bylas tik tuomet, jeigu surandame padirbinėjimo atveju. Ta darome mes. Na, Kita vertus, e, yra dalykų, kurių sukontroliuoti negalime ir kur norėtumėme irgi pamatyti šiek tiek pažangos. Įgyvendinimo stiprinimas, aišku, yra labai svarbus dalykas, ar tai kalba eitų apie įrangą, ar žmogiškosius išteklius, ar kitus veiksmus, vis tiek reikia stiprinti šią veiklą. Yra dalykų, kurie nebūtinai tiek daug ir kainuoja, yra areštuojama nemažai žmonių, yra persiekiojama nemažai žmonių, tačiau jie tiesiog yra pabarami faktiškai už tai, nes tie, kurie juos persiekioja ir teismai faktiškai ne, neįvertina to kaip rimtas nusikaltimas. Tai mes turėtumėme kažkaip e, pagerinti šią sritį. Taip pat didinti nuobaudas bausmes. Čia irgi būtų žingsnis teisinga linkme, nes aš nemanau, kad labai rimtai yra žiūrima į cigarečių kontrabandą, ne tiek rimtai kaip į narkotikų kontrabandą. Narkotikų kontra kontrabanda atrodytų yra rimtesnis nusikaltimas, lyginant su cigarečių kontrabanda. Visuomenės sąmoninimas, apie tai jau kalbėjau, tą mes darome patys, galėtumėme daugiau nuveikti su vyriausybėmis, teisėsaugos institucijomis ir taip pat jau šiandien buvo kalbama apie darbą su kaiminėmis šalimis. Labai svarbu tą daryti su šalimis už ES ribų, ypatingai palei rytinės sienas. Taip pat kalbė, reikia kalbėti apie Šiaurės Afriką, artimuosius rytus. Ir taip pat turime dirbti ir su Azija, turime dirbti su žmonėmis Kinijoje, kad ši problema būtų išspręsta. Na ir dar vienas dalykas, kurį čia paminiu, yra naikinimas, produktų naikinimas. Daugelis mano, kad, na, tokios prekės turi būti sunaikintos, tačiau taip yra ne visur. Ir yra produktų, kuriuos mes parduodame rinkose ir juos konfiskuojame antrąjį kartą. Taigi vyriausybės turi pasirūpinti, kad visi konfiskuoti produktai būtų sunaikinti. Nesvarbu, kaip e, jie pateko į rinką. Tiesiog visi tie produktai turi būti sunaikinti, kad jie vėl negrįžtų į rinką. Na ir dar paskutinė mano mintis. Uh, Kaip jau sakiau, norėtumėme dirbti su jumis e, įvairiose srityse, tačiau, aišku, vyriausybės turi imtis lyderio vaidmens ir mes darysime viską, kad e, bendradarbiautumėme ir pas, paskatintumėme jūsų pastangas. Dėkuoju. Uh, Ačiū uh, that... ponė Peinai už e, pasisakymą, už pirmąjį pasisakymą ir kaip jau sakiau pradžioje, dabar norėčiau pakviesti poną Dominą. Kad po to vyktų bendra diskusija ir aptartume visų trijų kalbėtojų pranešimus. Welcome to the Budgetary Control Committee and the floor is... Malonu Jūs pasveikinti mūsų komitete ir žodis suteikiamas Jums. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas vakaras visiems. Norėčiau padėkoti už kvietimą man dalyvauti e, šiame klausime. Ir kalbėsiu apie grėsmes, e, kurias kelia cigarečių kontrabanda Lietuvai papasakosiu, kaip mes tas grėsmės bandome atremti ir taip pat pristatysiu Lietuvos muitinių patirtį e, įgyventinant Herkulio programą. Pasidalinsiu mintimis apie tai, kaip galėtume gilinti bendradarbiavimą palei rytinės ES sienas. Pateiksiu statistinių domenų apie tai, ko mums pavyko pasiekti kovojant su uh, cigarečių kontrabandą. Kalbėsiu ir apie šalutinį poveikį veiksmingos kovos su kontrabanda ir taip pat pasidalinsiu kai kuriomis išvadomis. Pradėsiu nuo grėsmių. Lietuva yra nedidelė valstybė ir ji turi išorinę ES sieną su Baltarusija ir Rusija tos dvi valstybės yra tarp didžiausių neteisėtų tabako gaminių gamintojų tiekiančių į ES rinką. Kainų skirtumas yra vienas mm, svarbiausių veiksnių, kuris ir skatina kontrabandą. Nes ekonominis nuosmukis, kurį išgyvename, taip pat prisidėjo prie kontrabandos mastų išaugimo ypač jeigu kalbėsime apie darbo neturinčius žmonės gyvenančius pasienio regione, jie imasi cigarečių kontrabandos kaip neteisėtos, bet pelningos veiklos. Kaip matote geografinę, matote geografinę Lietuvos padėtį, kaip atrodo Lietuva ir kaimininės valstybės, mėlynos rodiklės žymi neteisėtų cigarečių srautus į ES rinką. 31 procentas visų konfiskuojamų siuntų yra konfiskuojamos pasienyje su Kaliningrado regionu, 40 procentų visų konfiskuojamų cigarečių yra aptinkamos e, pasienyje su, prie sienos su Baltarusija, 40 procentų tų cigarečių uh, konfiskuojamų Rusijos Kaliningrado pasienyje yra džing, džinling uh, rūšies cigaretės, jas, gam, jas gamina įmonė veikianti Kaliningrado regione, Baltijska tabačkoje fabriką. Ir atlikta analizė atskleidė, kad 16 procentų visų cigarečių, kurias konfiskuoja Lietuvos muitinė, yra numatytos kit, kitoms ES valstybių rinkoms. E, Junkiniai karalystiai, Vokietijai, Lenkijai. Ir tai reiškia, kad Lietuvai tenka didžiulė našta užtikrinant tinkamą ES sienų apsaugą ir e, taip pat apsaugant kitas ES e, valstybės narės nuo cigarečių kontrabandos. Kaimus, kainų skirtumas yra dar viena grėsmė, taip pat kontrabandos mastus e, įtakojantis veiksnys. Ši, didžiulis pelnas ir daro šią neteisėtą veiklą patrauklę nusikalstamoms grupuotėms bei atskiriems pavieniams žmonėms. Galima užsidirbti beveik tūkstantį procentų pelno užsimant cigarečių kontrabandą. Aktuali, aktualus yra ne tik kainų skirtumas, bet ir pakankamai negriežtos sankcijos lyginant su e, kitų rūšių kontrabanda, pavyzdžiui, narkotikų kontrabanda, šaunamųjų ginklų kontrabanda. Visuomenės požiūris į, kon, į cigarečių kontrabandą nėra toks priešiškas kaip narkotikų kontrabandos ar šaunamųjų ginklų kontrabandos atveju. Kaip mes sprendžiame šias grėsmės? Žinoma, paprastai yra daugiau nei vienas problemos sprendimas. Ir šiuo atveju, kalbant apie cigarečių kontrabandą, šią problemą galima spręsti įvairiais būdais. Vienas būtų kovoti su kontrabanda, kitas būdas mažinti kainų skirtumus. Kaip žinome, neteisėtos priekybos mastai auga ir kol kainų skirtumas išliks toks žymus, neteisėta priekyba, kontrabanda ir toliau auks Ir tai reiškia, kad muitinėms teks vis daugiau lėšų skirti kovai su kontrabanda. Ir tai bus nesibaigianti istorija. ES pasirinktas sprendimas kova su kontrabanda, o muitinės, muitinė yra ta institucija, kuria yra patikėta ši užduotis. kaip kovojame su cigarečių kontrabanda. Svarbiausi veiksniai, kurie leidžia užtikrinti veiksmingą kovą su kontrabanda, yra tinkam, tinkami žmogiškiai ištekliai, įranga, e, informacijos technologijų sprendimai, bendradarbiavimas e, su valstybėmis narėmis ir trečiųjų šalių muitinėmis bei e, pakankami finansiniai ištekliai. kalbant apie kovą su kontrabanda ir muitinių pasirinktą veiklą. Muitinės vykdo pasienio kontrolę, tą atlieka pavieniai muitinių pareigūnai, bei taip pat mobilios e, grupės, kurios veikia pasienyje. Kita galimybė e, - tyrimai, taip pat žvalgybinės informacijos rinkimas apie nusikalstamų grupių veiklą e, bei numatomas stambesnio masto kontrabandos operacijas. Kaip užtikrinti didesnį našumą šios veiklos? Turime didinti personalų skaičių skiriamą šiai užduočiai, e, motivuoti ir mokyti darbuotojus, taip pat didinti atsparumą korupcijai. Taip pat turime pasirūpinti reikalinga modernė įranga ir mm, kompiuterinės programos, technologijos turi būti nuolatos atnaujinamos. Taip pat svarbu bendradarbiauti su kitų e, šalių bei trečiųjų šalių muitinių administracija. Pakankamas finansavimas taip pat svarbu, kalbant apie muitinių darbo administravimą. Apie tai pakalbėsiu šiek tiek vėliau ir paaiškinsiu, kodėl svarbu skirti reikalingus finansinius išteklius muitinėms. Dabar norėčiau patikti informacijos apie Lietuvos muitinių patirtį įgyventinant Herkulio programą. Buvo užduota klausimų apie tai, kaip valstybės narės panaudojo lėšas gautas iš Herkulio programos. Kalbant apie Lietuvos muitinę, tai čia matote Lietuvos muitinių neseniai įsigytus mobiliuosius e, skenerius. Vienas jų kainuoja 1,8 milijonus euro, eurų. Pusė šios sumos e, finansavo Herkulio programos lėšos, kita pusė Lietuvos vyriausybė. Bet visų pirma savo įnašą turi sumokėti Lietuva ir tik tada e, Lietuva gali prašyti 50 procentų lėšų e, finansavimo. Įgyvendant Herkulis 2 programą, Lietuvos muitinė įgyvendino projektą skirtą E, automobilių e, numerių atpažinimo sistemą. Tam buvo panaudoti 353 tūkstančiai eurų iš, Herkul, iš pirmos Herkulio programos. Taip pat e, gyventant pirmąją Herkulio programą Lietuvos, Lietuvos mutinės įsigijo duomenų rinkimo e, įrangą, kuri kainavo apie 100 tūkstančių eurų. Kaip e, stiprinti bendradarbiavimą rytinėme ES pasienyje? Tam galima būtų panaudoti mm, Herkulio programos finansavimą. Estijos, Latvijos ir Lietuvos muitinių administracijos draugiai gyvendina projektą skirtą apjungti tris nacionalinės automobilių numerio atpažinimo sistemas į vieną regioninę sistemą, bus sukurta domenų bazė ir bus e, paprasta panaudoti ten esančius duomenis, visi jie bus saugomi vienoje domenų bazėje. E, lėšų šiam projektui skiria ir antroji Herkulio programa. Projekto biudžetas 250 tūkstančių eurų. Toliau, kovos su kontra... rezultatai, kurių pasiekėme kovodami su kontrabanda. Lietuvos muitinė 2010-aisiais e, areštavo 211 milijonų cigarečių, o 2011-aisiais 112 milijonų cigarečių. Taip pat reiktų pasakyti, kad 2011-aisiais e, buvo areštuota net 70 tonų e, palaido tabako ir jis gali, jį panaudojus būtų galima pagaminti 100 milijonų cigarečių. Buvo e, muitinių baudžiamųjų nu, baudžiamosios veiklos tyrimo skyrius aptiko ir demaskavo dvi didelės organizuotas nusikalstamas grupuotės. Taip pat reikia pasakyti, kad teisėtas, e, teisėta prekyba cigaretėmis Lietuvoje 2011 išaugo 13 procentų, 13 procentų, o akcizo surinkimas iš šių pardavimų 2011 išaugo 16 procentų. Kaip matote iš čia e, patiktų nuotraukų, kontrabandininkai cigaretės perveža vilkikais E, pavieniai piliečiai vis labiau įsitraukia į cigarečių kontrabandą ir e, slepia cigaretės įvairiausiose vietose, bandydami pervežti jas į per rytinę e, sieną. Norėčiau pakalbėti apie veiksmingos kovos su kontrabanda šalutinį poveikį. Jeigu veikla tampa veiksmingesnė, kai padidinome investicijas į įrangą. Tai reiškia, kad mes veiksmingiau, galėsime veiksmingiau kovoti su kontrabanda cigaretėmis. Tai reikš, kad mes turėsime inicijuoti daugiau tyrimų, daugiau iki teisminių tyrimų. Ir tai reikš, kad nacionaliniu mastu šiais ryčiai reikės daugiau finansų. Lietuvos vyriausybė nusprendė neperparduoti konfiskuotų cigarečių. E, šiuo atveju elgiamasi kitaip nei kitų konfiskuojamų prekių atveju. Visos konfiskuojamos cigaretės yra sunaikinamos. Ir tai reiškia, kad e, išauga šios funkcijos e, įgyvendinimo kaštai kuo daugiau cigarečių konfiskuojama, tuo daugiau jų reikia sunaikinti, transporto išlaidos išaugo, taip pat reikia daugiau tyriejų. Kaip pavyzdį pasakyčiau, kad per metus Lietuvos muitinė F tipo sandėliams turi skirti 695 tūkstančius eurų. F tipo sandėliai yra muitinių sandėliai, kurie yra naudojami tik areštuotų prekių laiko, laikymui. Taigi, tai reiškia, kad e, šalis turi skirti daugiau lėšų šiai veiklai. Tuo, tuo daugiau lėšų, kuo veiksmingesnė tampa e, kova su kontrabanda. Įsigijome skenerį, tačiau mums reikėjo pasamdyti devynis pareigūnus, kad jie e, galėtų tą skenerį aptarnauti visą parą. Mums reikia dviejų pareigūnų, kurie dirbtų keturiomis pamainomis. Taip pat reikalingi, reikalingi dar trys pareigūnai, kurie dirba trimis pamainomis. Reikia daugiau investicijų, taip pat reikia skirti daugiau išteklių šiai užduočiai, reikia tiesiog daugiau darbuotojų ir daugiau finansinių išteklių konfiskuotų prekių naikinimui. Perinu prie išvadų. Vertinant viską iš nacionalinės administracijos požiūrio taško, naudingiausia pagalba iš Herkulio programos būtų e, finansavimas įsigijant įrangą. Žinome, kad ES programų, programoms skiriamų lėšų negalime panaudoti E, žmogiškiasiams ištekliams, administraciniams kaštams. Todėl pagrindinis rytis, pagrindinis tikslas būtų įrangos įsigijimas. Siūloma padidinti kofinansavimo lygmenį iki 80 procentų. Mums tai atrodo pagrista pagristas ir subalansuotas pasiūlymas. Bendri regioniniai projektų yra pavyzdys, kaip e, galėtume gilinti muitinių bendradarbiavimą ateityje. Galbūt kitos valstybės turėtų kokiu nors pasiūlymu, kur būtų galima imtis bendrų veiksmų, kovojant su kontrabanda. Ačiū uždėmesi visiems ir mielai atsakysiu jūsų klausimus. Much, Mr. Ačiū labai ponui Adomėnui. Matome, kiek daug aspektų jūsų pristatėme. Tikrai manau, kad klausimų bus daugiau, nei mes pajėgsime juos atsakyti, o dėl to, kadangi laikas bėga, norėčiau perti prie mūsų kito kalbėtojo, tai yra Rozalija Vladova, kuri atvyko iš Bulgarijos vyriausybės. Taigi sveikiname Jūs prisijungus prie mūsų komiteto posėdžio ir išklausysime Jūsų pranešimą. Ačiū labai pirmininkė. Labą vakarą, ponius ir poniai. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti mūsų Bulgarijos žinybų patirtį kovojant su cigarečių kontrabandą. Kaip žinia, šita problema yra svarbi visoms valstybėms narėms ir būtina bendradarbiauti, kovojant su šiuo, e, šią kontrabandą. Mes turime užtikrinti saugumą ES piliečiams ir dėl to aš norėčiau pristatyti, kokia yra dabartinė E, situaciją Bulgarijoje. Kaip jūs matote iš šios skaidrės, cigaretės daugiausia yra gaminamos Ukrainoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Toliau jos eksportuojamos į Egiptą ir kitas šalis. ir paskiau jos yra bandomos įvežti į ES e rinką per artimiausias ES valstybės. Pagrindinė iš priežasčių, kodėl vyksta tokia kontrabanda, žinoma, yra cigarečių kaina. Kaip jūs matote iš kitos skaidrės, Bulgarija e, yra apsupta valstybių, kuriuose cigarečių kaina yra žemesnė už ES vidurkį. Dėl tos priežasties e, mūsų šalis yra pasirenkama kaip e, pagrindinė šalimi patekti ir e, įvežti cigaretės į ES teritoriją. Štai kokia yra Bulgarijos pozicija tų kitų šalių atžvilgių. Taigi, pirmiausia, cigaretės patenka į kitas šalis, o paskiau į Bulgariją ir toliau Europos Sąjungoje. Mūsų žinybos puikiai suvokia, kad e, situacija labai rimta. Ir 2007-2011 e, metais sulaikytų, konfiskuotų cigarečių e, skaičius gerokai išaugo nuo 74,6 milijonų iki 249 milijonų vienetų. Tai yra labai didelis skaičiai per trumpą laikotarpį. Yra e, būdų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių. Žinoma, tai yra administracinis bendradarbiavimas, tarpusavio pagalba, tarptautiniai susitarimai. Mes turime sustiprinti ir informacijos keitimuose, ir skaidrumą turime vykdyti bendrą veiklą tiek regioninių, tiek e, valstybinių lygmenių tarp tų valstybių, e, kuriuose e, yra ta galima kontrabanda. Taigi būtina koordinuoti tuos bendrus veiksmus, kovojant su cigarečių kontrabanda prieš joms patenkant į ES teritoriją norėčiau pasiūlyti keletą priemonių, kurios galėtų e, kovą su kontrabanda padaryti veiksmingesnę. Tai yra tarptautinis ir agentūrų bendradarbiavimas, keitimasis informacija. Tai yra svarbiausias dalykas. E, darbo organizavimas valstybėje turėtų būti veiksmingesnis. Reikėtų sustiprinti administracinius gebėjimus, e, tikrinimą, kontrolę ir galiausiai yra techninės priemonės, sienos apsaugos kontrolė, taip pat žmogiškiai ištekliai ir informacijos keitimasis. Herkulė programa yra ES pastangų kovoti su kontrabanda išraiška. Bulgarija pagal šią programą gavo e, finansavimą 2011 metais. E, Bulgarija pasirašė projektą įsigyti e, techninių priemonių už 85 milijonus eurų. Tačiau finansavimas kol kas yra ribotas, kadangi dabar vyksta taupimo programa šalyje ir ypač tai pasakytina apie naujo techninių priemonių įsigijimą. Kaip jūs puikiai suprantate, Bulgarijai labai sunku prisidėti 50 procentų prie šių techninių priemonių įsigijimo. Ir ypač jeigu jo ta kaina yra išreikšta eurais. Dabar norėčiau pateikti keletą rekomendacijų, kurios galbūt gali sustiprinti Herkulio programos veiksmingumą, ypač būsimajam laikotarpį 14-20 metams. Taigi, nauja, naujos technologijos, taip pat bendras finansavimas o tai reiškia, kad reikės ir administravimo lėšas padidinti, jeigu bus įsigijimas tos naujos technologijos. Jeigu bus padidintas bendro finansavimo e, pagal programą dydis, tai e, nedidelio biudžeto šalis kaip Bulgarija galės įsigyti tikrai modernes technologijas, kurios leis e, mūsų šalies muitinėms e, vykdyti tyrimus ir taip pat konfiskuoti tas e, kontrabandinės cigaretės. Kita rekomendacija. Reikėtų nustatyti kriterijus, kurie remtųsi geolokalizavimo ir sienų pažydžiamumo principais. Tai yra ypač svarbus punktas. Jūs jau matėte, kokia yra statistika ir galite susidaryti nuomonę apie esamą situaciją. Reikėtų imtis tokių priemonių, kurios e, neleistų patekti e, kontrabandiniams cigaretėms į Europos Sąjungą. Tokia kova turėtų būti veiksminga ir turėtume užtikrinti lėšas, kad e, kontrabandinės cigaretės būtų įmanoma atsekti visoje Europos Sąjungoje, jeigu jos jau patenka į teritoriją. Išvados. Kontrabanda yra iššūkis kiekvienai šaliai. Norint kovoti su e, šią kontrabandą turime imtis bendrų pastangų tiek nacionalinių lygmenių, tiek tarp valstybių. Jeigu uh, Herkulio programos sąlygos yra pakeičiamos ir bendro finansavimas bus padidinimas iki 80 procentų Bulgarijos atveju, tai tokiu atveju bus veiksmingiau apsaugoti Europos finansiniai interesai ir e, ne tik Bulgarijoje, bet ir visoje ES teritorijoje. Taigi toks būtų mano pranešimas ir dėkoju Jums uždėmesi. Ačiū labai, poniai Vladovai. Tai buvo pirmoji mūsų kalbėtojų e, dalis. Dabar kviečiu komiteto narius išreikšti savo nuomonę. Pone Ivanova. Čia pirmininkė, matau, kad jau šešios ir diskusijas turėjome baigti. Tai labai trumpai suformuluosiu savo klausimus. Pirmiausia, ponui Peinui. Atsižvelgiant į tai, kad e, Japan Tobacco International yra viena iš tų keturių bendrovių, kurie yra pasirašusi sutartį su komisija, finansuojant Herkulio programą, aš norėčiau išgirsti jūsų vertinimą, kiek jūsų manimo veiksminga buvo ši programa likščioliai ir kaip jūs įvertum, įvertumtumėte apskritai bendradarbiavimą tarp tabako bendrovių ir komisijos, ar jūs manote, kad jis pakankamas ar ne Galbūt turite informacijos apie tai, kaip Herkulio programa yra įgyvendinama kitose valstybėse narėse. Savo pristatymį jūs kalbėjote apie kelias priemonės, į kurias reiktų atsižvelgti kovojant su nelegalia priekyba. Šiandieną kalbame apie Herkulio programos pratesimą. Jūsų manimų, kaip veiksmingiausia būtų galima kovoti su sukčiavimu, pasinaudojant Herkulio finansavimu ir kokių konkrečių rekomendacijų galėtumėte pateikti kitai, trečiajai Herkulio programai. Ir vienas klausimas ponoje Domėnui. Lietuvos padėtis. Tiksliai nežinau, bet galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, pakomentuoti, ar Lietuva gauna papildomo finansavimo tiesiogiai iš susitarimų su tabako bendrovėmis. Ir jeigu taip, gal galėtumėte pasakyti, kokia veikla yra finansuojama iš tų lėšų. Na, išskyrus tą Herkulio projektą, kurį jūs minėjote. Ačiū. Ačiū. Yra dar norinčiųjų pasisakyti. Tai gal pirmiausia išklausysime visų klausimų ir tada bus atsakymai Janas Mulderis. Ačiū. Turiu du trumpus klausimus. Esame biudžeto kontrolės komiteto posėdėje. Ir mes ypatingai domimės, kiek praranda ES biudžetas. Galbūt prelegentai galėtų pasidalinti savo įspūdžiai šalia mokesčių, akcizo mokesčių, kurių nesurenka nacionalinės vyriausybės. Apskaitai, kokia žala, kokią žalą patiria ES biudžetas. Gal žinote konkrečiai, kiek ES biudžeto, ES biudžeto lėšomis prisidedama prie nelegalios priekybos. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia viską derinti ES lygmenį. Aš pritariu, tačiau kas tą turėtų daryti? Eurojustas? Europolas? Ar tai turėtų būti nauja, naujas ES prokuroro nu, nauja tarnyba? Ačiū, Janai. Inga Greslė. Aš norėčiau pasveikinti Norėčiau pasveikinti pranešėją, kuri yra viena iš nedaugelio žmonių, kuriai pavyko surenkti klausimus. Ne visiems pavyko parlamente pasirūpinti, kad jų, jų klausimais būtų surenkti klausimai. Tai iš tiesų, jai pavyko čia sėkmingiausiai. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai. Kodėl personalo išlaidų negalime įtraukti į Herkulio programos programų finansavimą. Skaneriai taip, bet e, žmogiškosios išlaidos ne. Japan Tobacco International ir kitos bendrovės sutarė su didžiuliais kaštais. Ir kas padaryta, kad būtų kompensuojami tie, kompensuojami tie nuostoliai. Nedaug kas buvo padaryta, tai kaip mes galime tikėtis e, pagalbos iš e, tabako bendrovių ar tik tai savo sąžinės vedami jie įsitraukia į tą veiklą. Ir kodėl personalo kaštų negalime įtraukti į finansavimą. Kolega iš Japan Tobacco International pateikė, koks, kiek skiriasi kainos, cigarečių pakelių kainos. Tai akivaizdu, kad uh, žmonės renkasi ir nebrangės skraidimo, atsiprašau, oro bendrovės ir mėliau matyti renkasi ir, nepigė, ir nebrangės cigaretės. Aš žinau, kad Baltijos valstybėse, lyginant su karalys, jungtinė, jungtinė karalystė arba Airija, ten kainų skirtumai yra tokie milžiniški, kad tokia nelegali priekyba yra viliojant ir, ir aš girdėjau, kad netgi pigių bendrovių skrydžiais yra pervežamos, pers, perskraidinamos tokios cigaretės. Ar tai yra tiesa? Na ir dar Bulgarijos situacija. Panašu, kad nema, nema, nemažai kas buvo nuveikta, kad būtų išspręstos problemos, tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip jūs esate numatę tolesnius veiksmus, tolesnę veiklą. kadangi nuo 2010-2011 metais sumažėjo konfiskuojamų cigarečių skaičius. Tai kiek sėkmingai jūsų manimų bulgarai kovoja su nelegalia cigarečių kontrabanda? Dėkoju, sako pirmininkas, gal galėtumėte trumpai atsakyti į klausimus, jeigu įmanoma. Ponas Peinas pirmasis. Ačiū. Nemažai klausimų, aš pasistengsiu apibendrinti, apibendrintai atsakyti juos. Uh, Pirminis klausimas buvo dėl lėšų ir Herkulio programos. Aš negaliu konkrečiai atsakyti, nes tabako bendrovės nėra įtrauktas į to, tuos reikalus. Nežinome, kur tie pinigai patenka, mes jokios informacijos apie tai neturime. Negaliu atsakyti klausimą. Dabar kalbant apie bendradarbiavimą. Taip, bendradarbiavimas neblogas, dirbame daug su Olafu ir kitomis teisės saugos institucijomis ir viskas pasiteisina. Ta daro ir kitos tabako bendrovės, bet aišku, visuomet galima darbą atlikti geriau, galima nuveikti daugiau. Ir tą darome kasdien. Jūs uždavėte klausimą apie tai, kokių priemonių ar rekomendacijų mes galėtumėme pasiūlyti savo ruoštų. Viena iš skaidrių apie tai buvo kalbama. Dalykai, kurie nebūtinai daug kainuoja, bet žvelgiant konkrečiai į Herkulio programą, uh, jau buvo šiandien tai, apie tai kalbėta, galbūt galėtume pakalbėti apie tai, kaip naudingiau panaudoti lėšas. Galbūt ne vien tik tai techninės įrangos įsigijimui, gal, kodėl ne e, įrangos eksploatavimui, priežiūrai ir panašiai, kodėl nepadidinti bendro finansavimo virš 50 procentų. Tuos dalykus galima panalizuoti, įvertinti. E, Taip pat tai, ką sakė Bulgarijos atstovė apie padėtį. Yra šalių, kurioms našta tenka didesnė dėl geografinės savo padėties. Ir jeigu pažvelgtumėte į tai, kaip patenka į ES cigaretės e, per rytinę sieną, ne, ne į tas pasienio valstybės jos e, ne toms valstybėms jos yra skirtos, jos yra, juda toliau į vakarų E, Europos šalis, tačiau rytų Europos šalims tenka sumokėti sąskaitas. Dažniausiai jos skirtos Vokietijos, Junktinės karalystės, Airijos rinkoms, kur kainos yra didesnės. Tai iš principo rytų e, valstybės atlieka tą policijos vaidmenį. Dėl nuostolių, aš kalbėjau apie 10 milijardų eurų Europolo duomenimis, aš tikslesnių skaičių neturiu, Euromonitor, ne Europol yra tie skaičiai. Tai yra matyti tiksliausi skaičiai, tiek yra prarandama. Ver, koordinavimas prokuroro tarnyba, na, įdomi idėja. Olafas, Europolas, Frontexas, nesvarbu su kuo bendradarbiautum, visuomet visi turi viską derinti su vietos teisėsauga, o vietos teisėsauga konkrečiai ir turi areštuoti ir e, persekiojimą atlikti ir panašiai jeigu kažkokia federalinė tarnyba atliks prokuroro vaidmenį valstybėje narėje, na, aš manau, tuomet tai atvers dar daugiau problemų. Gal galima apie tai pasikalbėti, pasikalbėti bet aš nesu įsitikinęs. Galiausia, dėl pigių bend, oro bendrovių taip keliauja žmonės tais skrydžiais ir taip e, gabenamos yra cigaretės į vakarų Europą, parduodamos. Jeigu tik tai suvartojimui, tai daroma. Čia problemų nėra, bet tą daro ir organizuoti nusikalteliai. Ir aš dirbau su variomis grupėmis Airijoje ir Junktinėje karalystėje, kai yra buri, buriami žmonės 20 ar 30 viename, viename reise, nuvyksta į Rytų Europą, nuperka cigarečių ir tą pačią dieną grįžta į vakarų Europos šalį ir faktiškai dar parkingė parduoda tas e, cigaretės. Taip, tokie dalykai vyksta. Tiek, jeigu dabar kiti gal norėtų pasisakyti. Pirmininkas ponas Gajeris irgi buvo užsirašęs į kalbėtų sąrašus. Pone Gairi, gal galėtumėte tuomet užduoti dabar klausimą. Ja, danke, prezident. Also... Ačiū pirmininkė. Buvo kalbama, aš girdėjau, kad paštu yra naudojamasi kontrabandai. Tiesiog yra deklaruojama, kad siunčiama dovana kažkam ir tokiu būdu išsiunčiamos cigaretės, jų didelė pakuotė į kitas šalis. Arba, pavyzdžiui, siunčiama cigarečių pakuotė e, į Airiją ir tam tikrais atvejais na, tos cigaretės yra konfiskuojamos. Galbūt e, aš, aš kažkaip siunčiau cigarečių draugui į, į Airiją ir jos buvo konfiskuotos, ten pakelis cigarečių buvo. Na tai Airijai pasirodė kaip veiksmingi teisės saugos darbuotojai. Tačiau dabar, kalbant apie Herkulio programą, ji vis daugiau yra finansuojama, bendra finansavimas yra didinamas 235 straipsnis, yra teisinės pagrindas šiai programai kalbam apie tai, kad poreikiai yra didesni. Tačiau kokios, ko jums konkrečiai reikia Bulgarijoje ir Lietuvoje? Mes turime žinoti, kokie yra jūsų poreikiai, kalbant apie sienų apsaugą. Gal dabar galėtų kiti du kalbėtojai atsakyti ir šį klausimą. Ponas Adamėnas. Ačiū už klausimus. Pradėsiu nuo pastarojo. Dėl bendro finansavimo. Kaip ir sakiau, mes Herkulio programą pasinaudojome ir įsigijome vieną mobilų skanerį. Dabar Lietuvoje muitinėje yra šeši skaneriai iš viso. Mums reikia daugiau turime aštuonis sienos kirtimo, aštuonis sieno, sienų kirtimo punktus. Yra keturi geležinkelių pasienio punktai. Ten naudojame stacionarius skanerius. Vienas iš tų skanerių jau yra instaliuotas. Ir reiks dar instaliuoti likusius tris e, skanerius e, geležinkelių kirtimo, sienų kirtimo punktuose. Na, mobilius galime perkelti iš vienos vietos į kitą stacionarus skaneris yra ir jūrų uoste, sienų skirtimo punkte, tačiau, kaip jau sakiau, investuojant į bet kokią įrangą išauga poreikis investuoti į žmogiškuosius išteklius ir jau tuo met tai turi būti finansuojama iš nacionalinio biudžeto, atlyginimai, kitos išlaidos. Uh, nes nedengiamos iš Herkulio programos. Na ir, kaip jau sakiau, valstybės narės galėtų bendradarbiauti. Mes su Latvija Estija bendradarbiaujame ir apjungiame duomenų bazės, automobilių registracijos numerių atpažinimo sistemas. Tai yra irgi galimybės didinti veiksming efektyvumą. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Dabar kitas klausimas, kurį uždavė ponia Ivanova. Dėl to, kiek gavome lėšų iš gamintojų, taip Lietuva gavo lėšas iš gamintojų pagal ES susitarimus su tabako gamintojais. Tiksliai neprisimenu, kiek mes gavome, tačiau nėra ES teisės aktų dėl to, kaip tos lėšos galėtų būti panaudojamos, kai jos yra perdodamos, perkeliamos į nacionalinį biudžetą. Tuomet nacionalinio biudžeto lėšos, nacional, iš nacionalinio biudžeto bendrai finansuojama muitinės veikla tie pinigai tikrai nedingsta, tačiau jie naudojami bendrai finansuoti muitinės veiklai ir atlyginimams, ir sandėlių eksploatavimui, ir kitiems tikslams ir kaštams padengti. Nes tie dalykai finansuojami iš nacionalinio biudžeto. Ir, na, kaip sakiau, nacionalinį biudžetą yra įplaukę ir lėšos iš gamintojų. Uh, Dabar keliais žodžiais dėl koordinavimo, veiksmų koordinavimo atliekant tyrimus. Mūsų manimų yra keletas kanalų, teisinių priemonių tokiam teisės saugos bendradarbiavimui, muitinės teisės saugos e, bendradarbiavimui. Galime naudotis Eurojustu, ar tiesiog e, vykdyti tiesioginį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis. Taip pat šiandieną mums trūksta ES lėšų bendrai muitinės bendradarbiavimo veiklai, kalbant apie teisės saugos veiksmus. Yra bendrų muitinės operacijų tokių, įtraukiant kelias valstybės narės ir dažniausiai tai yra finansuojama iš kitų Olafo priemonių. Tačiau yra tokių bendrų muitinės operacijų, kurių dėje negalime finansuoti iš Olafo ar komisijos teikiamų lėšų. Taigi tokią veiklą kažkaip turime finansuoti iš kitų šaltinių. Ir čia jau yra kitas teisinis pagrindas. Kitas sutarties straipsnis. Ačiū. E, Pone Vladova. Gal norėtumėte ką nors pasakyti, apibendrindama diskusijas. Noriu atsakyti klausimą apie finansavimo poreikius. noriu pateikti informacijos apie įrangą, kurią Bulgarija įsigijo 2009-aisiais. Jos pirkimas buvo finansuotas e, susi, iš susitarimo tarp komisijos ir tabako gamintojų. Mes įsigijome mobilų skenerį, kuris naudojamas visoje Bulgarijos teritorijoje. Mes naudojame taip pat du stacionarius skenerius. Tačiau kai kurie sienos pereimo punktai su Bulgarija nėra tinkamai apsaugoti. Taigi, akivaizdu, kad mums reikia techninės įrangos ir kituose sienos pereimo punktuose. Tai aktualu, nes mes turime ne tik jų sieną jūroje. Turime sieną ir palei Dunojaus upę. Mes turime ir sieną su Turkija. Ir per Turkiją eina pagrindiniai kon cigarečių kontrabandos keliai. Kalbant apie prastėjančią kontrabandai vežamų cigarečių kokybę. Jau minėjau, jog 2010-aisiais, kaip pateikta mano cituotoje statistinėje informacijoje, aš kalbėjau apie 2011 pusmetį, šešis mėnesius, o ne visus metus. Todėl šiuos skaičius bus galima atsiž... būtų galima atsižvelgti 2011 gegužės kontrabandai vežamų cigarečių kokybė neprastėja, o gerėja. Mes bandome veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu, tačiau tai yra neįmanoma. Nes e, žmonių, nes pasieniečių skaičius užtikrinantis sienų apsaugą yra nepakankamas. Mums reikia taip pat tinkamai parengto personalo, mums reikia, kad būtų surinkti mokymai ir mums reikia įrangos. Kalbant apie biudžeto patiriamą žalą, noriu pasakyti, jog kaip jau sakiau savo praneš... darydama savo pranešimą, cigarečių kontrabanda kelia rimtą grėsmę bet kuriai valstybei. E, nesumoka prarandamų mokestinių įplaukų ir e, rinkliavų dalis aktuali ne tik nacionaliniam biudžetui, bet ir ES biudžetui. Ir manau, kad į tai turi būti ypač atsižvelgta. Ačiū. Mm. Pirmininkas dėkoju. Aš noriu užsitikrinti, kad ir kiti kalbėtojai, kurie turi pasakyti šiame klausime, turėtų galimybę pasisakyti ir kita dalis turi įvykti per dešimt minučių. Dabar todėl dabar sutiksiu žodį daktarui Kelleriui, o paskui pon, poniui, poniai Hoffman baigiamosiams švedams. Pone Kelleri, ačiū Aš esu trečiasis. E, nacionalinis ekspertas ir mano pasisakymui skirta nedaug laiko, todėl nusprendžiau neskaityti savo pranešimo teksto, kuris yra jūsų aplakose, o sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus ir pristatyti Vokietijos perspektyvą, vertinant kai kuriuos iš, iškeltų klausimų ir pabandyti rasti, pasiūlyti mūsų akimis tinkamą sprendimą. Skaičius, kurį rengiausi jums pacituoti, tai buvo ne Vokietijoje areštuojamų suntų kiekis. Vokietijos muitinė, muitinės tarnyba dalyjasi surinkta informacija su kitomis institucijomis, e, ko, kovo, kovodamos su nusikalstamų grupuočių veikla. Ir Vokietija labiausiai domina ištirtų. E, iš, ištirtų siuntų kiekiai, nes ištyrus siuntą galima susidaryti vaizdą apie padėtį e, kontra, cigarečių kontrabandos srityje. Ir galiu Jums pasakyti, kad ver, lyginant su e, situacija praeitie, tai kontrabandos kiekiai išaugo ir tai reiškia, kad grėsmi, kurią kelia cigarečių kontrabanda, taip pat auga. Mano skyriuje mm, tyriamas ir organizuoto nusikalstamumo aspektas. Vokietijoje e, matome, kad organizuoto nusikalstamumo elementas šioje srityje yra gana aktyvus ir ženklus. Mes ypač e, didelį dėmesį kreipiame nu-, nusikaltimo vykdytojų e, struktūrai ir siekiame patraukti juos baudžiamojo atsakomybėn. Kalbant apie žalą, kuri buvo padaryta užsimant šią veiklą per trejus metus, tai yra 450 mil... 490 milijonų eurų. Bet čia tai apima ir e, žalą padarytą nesumokėjus PVM ir nacionalinio vartotojo mokesčio. Vokietijose, Vokietijoje, kaip ir kitose valstybėse narise, mes susidurėme su trijų rūšių nusižengimais. Ir norėčiau čia pakalbėti apie taikomus metodus, nors jie pasikeitė bėgams, me, bėgant metams. Pirmasis būdas yra, pavyzdžiui, originalių cigarečių ga, gaminys yra padirbamas kažkur užsienyje, tokių kaip JTI. Ir tai reiškia, kad e, pasitelkiami lėktuvai arba pašto siuntomis siunčiamas e, tos cigaretės į Vokietijos pasienį. Tokiose šalise kaip Airija, Junktinėje karalystėje arba Vokietijoje, kur cigaretės yra brangesnės, tas cigaretės bandoma parduoti. Tai būtų vienas iš būdų. E, eksporto pardavimai yra lygiai tas pats. Mes bandome rinkti informaciją, tikrindami, kokia yra prekių pristatymo data ir tikriname, ar organizacija, kuri išsiuntė tą siuntą, egzistuoja. Bandome e, taip tabako gamintojai mums padeda šioje veikloje, užsimant vystimo, tą tremą veiklą. Kitas metodas, kuris pasikeitė, tai e, padirbtos cigaretės turiuomenį e, padirbtą pakuotę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad laikai rankose e, originalių cigarečių pakelį, kurį pagamino teisėtas cigarečių gamintojas. Turiu porą pavyzdžių. Čia matote du pakelius, kuris vienas, ir, vienas yra originalus, kitas padirbtas. Originalas buvo kairėje, o padirbtas gaminys dešinėje. Ir čia iškyla problema, e, kurią sprendžiant tabako pramonė nelabai gali pagelbėti. Cigarečių padirbinėjimas, tokių cigarečių, tokias cigaretės padirbamos kažkurioje pasaulio vietoje ir paskui jos yra vežamos į Vokietiją. Reikia išsiaiškinti, su kokiu padirbin, padirbiniu e, turi reikalas, ar tas patirtas cigaretės, tos patirtos cigaretės pasiekė ir kitas es valstybės, atliekama cheminė ir kitokia analizė, bandant išsiaiškinti, koks yra tas padirbtas gaminys. Kalbant apie valstybių narių bendras pastangas, ir noriu padėkoti komisijai ir Olafui už jų veiksmus šioje srityje dėl cigarečių gamybos licencijavimo. Noriu pasakyti, kad e, bendradarbiavimas mus tenkina. E, tabako gaminių vartotojai gali suvokti, ar jie įgyjo padirbtą gaminį ar ne dėl įvykdytos e, informacijos kampanijos. Mes žinome, iš ko yra gaminamos teisėtai pardavinėjamos cigaretės, tačiau nežinome, kas yra neteisėtai pagamintose cigaretėse. Ir jau daugelį metų sprendžiame tų pigių, nelegalių cigarečių problemą. Pateiksiu pavyzdį, kaip situacija atrodo dabar. Čia matote gaminius, kaž, teisėtai pagamintus kažkur pasaulyje, kartais es valstybėse narise, bet daugeliu atveju kažkur už es ribų. Taigi taip teisėtai pagaminti, pagamintos prekes, laikantis visų gamybos taisyklių. Sumokėti visi prastiniai mokesčiai, rinkliavos taikomos cigarečių gamintojams. Ir paskui pasitelkiant įvairiausius kanalus tas cigaretes bandoma įvežti. Pavyzdžiui, Dubajus būtų vienas iš maršrutų, kitas kelias būtų per Ukrainą. Čia taip pat parodytas kelias į šiaurę, kuriuo įvairiausiais būdais mėginama įvežti cigaretės į ES. Ir Vokietija, aišku, yra tarp. E, paskirties valstybių. Kontrabanda yra įvežamos e, teisėtos, teisėtai pagamtos cigaretės, taip pat padirbtos cigaretės ir trečia rušis rūkalų, tai taip vadinamos pig, pigios cigaretės. Į Vokietiją galima taip pat įvežti jas ir per Šveicariją bei Šiaurės jūrą. E, nekalbant apie oro kelius. Šveicar, Šveicarija kol kas nėra populiari e, kontrabandos kelių valstybė. Šiaurės, per Šiaurės jūrą eina daugiau kelių. Per Vokietiją eina taip pat keliai, E, į kitas didelių pajamų valstybės. Taigi mes renkame žvalgybinę informaciją, tokią žvalgybinę informaciją ir ją analizuojame kad galėtume su ją pasidalinti, ją pasidalinti su, su, su organizacijomis kitose valstybėse narėse. Ir čia matote kontrabandos kelių e, analizės e, iliustraciją pietų Vokietija ir vakarų Vokietija yra tokia pat e, prioritetiniai regionai kaip ir rytų Vokietija, kalbant apie cigarečių kontrabandą. Kontrabandos organizatoriai bando naudotis ir teisėtais importo keliais. Matote raudonos, žalios ir žydros uh, E, spalvos e, žymas e, šiame žemėlapyje ir tos spalvos žymi vietas, kur nusikalteliai perima krovinius. Dažnai kroviniai perdodami traukiniuose arba panaudojami mažiau autobusėliai cigarečių kontrabandai cigaretės dažnai bandama pardavinėti dideliuose e, miest, didelių miestų teritorijose. O kalbant apie trečią Herkulio programą ir mūsų pageidavimus, mums būtų naudinga, jei trečioji Herkulio programa suteiktų galimybę uh, atskirti nelegaliai e, padirbtas cigaretės nuo teisėtai pagamintų visoje Europos Sąjungoje. Tai būtų naudinga. At, atskirti originalą ir padirbinį. Kitas projektas E, cheminių ir fizinių e, testavimo e, metodų, vieningų testavimo metodų parengimas visoje Europos Sąjungoje, kuriais remantis būtų galima atskirti tikras cigaretės. Taip pat informacijos technologijos, kurias būtų galima panaudoti, apdorojant surinktą žvalgybinę informaciją taip bandant būti visų bandant apriepti visus, visas besikeičiančias tendencijas šioje srityje ir tyriant besikeičiančius nusikaltėlių metodus e, cigarečių kontrabandos srityje. Tai būtų aktualu kalbant apie visų trijų rūšių kontrabandą. Ponios ir ponai, jau daugelį metų bendradarbiavimas vyksta vadovaujantis e, patvirtintomis nuostatomis ir džiugu, kad e, valstybė, valstybių narių pastangas koordinuoja Olafo tarnyba. O kalbant apie e, baudžiamosios teisės saugos institucijų bendradarbiavimą, yra Neapolis 2 programa. Jei tų nuostatų ir egzistuojančios struktūros nebūtų, mums teks jas išradinėti. Aš tuo labai džiaugiuosi, kad jos yra, nes jos leidžia koordinuoti pastangas visoje ES teritorijoje. Manau, kad atskiras, atskiras valstybės narės palaiko tokio, tokių nuostatų egzistavimą. Ir bendros domenų bazės atsiradimas būtų E, sprendimas, kuris galėtų e, būti naudingas, susekant nusikaltelius ir užtikrinant e, teisingumo institucijų bendradarbiavimą. Euro, per Eurojustą turime galimybę koordinuoti pastangas ir valstybės narės sėkmingai naudojasi tą galimybę valstybės narės, tarp jų ir Vokietija, naudojasi šios sistemos teikiamas privalumas ir sakyčiau, kad tas bendradarbiavimas yra tikrai sėkmingas. Ponios ir ponai, ponia Ivanova, aš noriu padėkoti už jūsų dėmesį. Aš tikrai viršėjau man skirtas 10 minučių. Jeigu būtų pagėdavimo, aš galėčiau pakalbėti apie atskiras priemonės ir pasidalinti papildomomis mintimis. Ačiū labai, tikrai įdomus pranešimas. Ir lauksime atsakymą į klausimus, bet nepamirškime, kad jau vėlu ir dėl to prieš e, suteikimą žodį poniai Ivanovai norėčiau suteikti žodį Margaritai Hoffman. Na. Dėkoju, pirmininkė. Aš paruošiau pranešimą, bet e, pabandysiu kalbėti trumpiau. Ir tiesiog pradėsiu atsakydama į Ivanovos klausimą, kad e, neįsisukinėčiau ir kalbėčiau tiesiai taigi. Manau, kad diskusija buvo iš ties įdomi, apsikeitėme informaciją. Ir dabar dėl Herkulio 3 programos reikia pasakyti, kad tai jau nėra labai novatoriška ir nauji programa, bet tai yra tesinys, pratesinys dvi jau buvusias programas. Ir mes kalbėjome apie kontrabandą. Tiesa, kad e, trečioji programa bus dar e, svaresnis instrumentas kovojant su kontrabanda. Ir jūs žinote, kad e, kova su kontrabanda yra Europos komisijos prioritetas ir taip pat noriu pabrėžti tam tikrus pernai primtus komisijos dokumentus. Tai yra rytų sienos kovos kontrabanda veiksmų planas, ITC protokolas ir žinote, kad komisija įsipareigojusi e, šioms programos iki 2014 metų. Noriu pabrėžti, kad e, Herkulius 3 programa turėtų užtikrinti visos ES finansinių interesų apsaugą ir taip pat ir išlaidų apsaugą. Nereikėtų sumenkinti tos programos, kad jinai tik tai kovoja su kontrabanda, tai yra interesų apsauga. Mm, taigi, kokie yra patobulinimai, kaip komisija juos supranta. Apibendrinsiu trumpai. Jų yra e, programos tikslai. Jie konkrečiai suformuluoti kiekvien, kiekvien, kiekvieniems metams. Numatomas gaudesnis bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Mes norime, kad nacionalinės tarnybos geriau suvoktų e, problemos esmę ir labiau koordinuotų e, veiksmus. Auditorumai ir panašiai šiek tiek kritikavo e, programos vertinimą ir statistinius duomenis, bet bet kokia atveju, jeigu palyginsite naują su senesnėje programa, tai iš tiesų e, tų e, statistinių duomenų e, išsamumas tikrai patobulėjo. Žinoma, jūs, jūsų pastabos vertingos ir mes į jas atsižvelgsime. Svarbiausias naujosios programos aspektas yra supaprastinimas, ypač kai kalbame apie bendrą finansavimą ir procentus. Taigi numatyta maksimali riba 80 procentų. Tai yra maksimali riba. Ir net išimtiniais atvejais jį e, šoktelė iki 90 procentų. Tai reiškia, kad nuo 50 didėja iki 80 procentų. Išklausome Bulgarijos ir Lietuvos atstovų pasisakymus ir mes turime vilties, kad e, naujoji programa padės įspręsti būtent finansavimo klausimus atskiroms valstybėms narėms. Dabar trumpai pakomentuoti norėčiau kai kurios klausimus arba tos susirūpinimus, kurie buvo uh, išreikšti ypač mūsų pranešėjos, ponios Ivanovos. O taip pat ir audito rūmai juos iškėlė. Taigi, dėl valstybių narių pateikiamos informacijos. Ypač apie tai, kaip programa efektyviai veikia valstybėse narėse. Nedetalizuosiu, Galbūt kiti galėtų e, šio, šiais klausimais pasisakyti, bet duomenų mes turime. Dabar dėl trečiųjų šalių turėčiau paaiškinti e, šį dalyką. Iš tiesų, Kanada buvo įtraukta į sąrašą. Ir viena Kanados kompanija išreiškė susirūpinę dėl uh, duomenų rinkimo kovojant su kontrabando, o taip pat Šveicarija, kuri e, nėra aktyvi programos narė, ji buvo remta tarp vyriausybinės dėrybinės grupės Ženevoje ir dėl tos priežasties Šveicarija įtraukta į sąrašą. Taigi nesupraskite klaidingai. Turiu padaryti dar skirtumą tarp e, informacijos iš valstybių narių, kaip yra panaudojami pinigai gauti iš e, tabako gamintojų kampanijų. Iš tiesų susitarime yra numatyta, kad valstybės narės šiais pinigais gali pasinaudoti kovodamos su e, šita kontrabanda, bet jos nėra įpareigotos Mes kaip komisijos atstovai norėtume koordinuoti tos veiksmus kartu su valstybėmis narėmis ir sustiprinti tą bendradarbiavimą Koko LAF formate, tai yra sučiavimo prevencijos koordinavimo patariamasis komitetas. Taigi, kaip yra vykdoma programos įgyvendinimas kiekvienoje valstybėje narėje. Jau kalbėjau apie programos dubliavimąsi su kitomis programomis, tai šio klausimo komisija bendrabiavo su generaliniais direktoratais. Ir siūlymo 14 straipsnėje yra numatyta, kad komisija ir valstybės narės siekdamos e, šios programos sudarinimo su kitomis programomis turi aktyviai bendradarbiauti kartu. Taigi, bendradarbiavimas taip pat ir su kitomis suinteresuotomis e, pusėmis, su Frontexu, Eurojustu. Labai svarbu, kad e, mes nedubliuotume darbo, kaip ką tik minėjo ponas Kelleris. Taigi šitas bendradarbiavimas turėtų būti veiksmingas ir jis atrodo yra toksai tai tik tai prisidės prie to darbo patobulinimo ateityje. Taigi yra informacijos keitimasis, bendros konferencijos ir panašiai. Europos e, e, naujojo prokuroro e, vaidmuo. Čia buvo iškelta tokia mintis, bet tai klausimai yra, kurie skirti ateičiai. Dar norėčiau atsakyti į, šio, į kai kurios klausimus dėl e, šios programos valdymo, stebėsinos, tai yra komisijos ir Olafo e, užduotis, taip pat ir auditorumai tą pastebėjo. Taigi, iš tiesų tai yra komisijos užduotis. Mes nepriimame e, tų e, audito rūmų 2005 metais pateiktų rekomendacijų dėl to, kadangi komisija Olafą E, supranta, kaip e, policijos veiksmus atliekančią struktūrą. Šių metų vasario mėnesį Olafo struktūra buvo reorganizuota ir paskirstita į dvi dalis. Tai yra e, programų valdymo struktūra ir kita pusė, kuri, kita dalis kuri vykdo tyrimus. Taigi, dabar Olafas kaip e, tokia išsami struktūra gali atlikti būtent šitą kovos su kontrabanda užduotį. Dar labai trumpai norėčiau aptarti kitus klausimus ir tada jau perėsiu prie pabaigos pirmininkė. Ačiū. Ačiū labai. Dėkuoju. Dabar norėčiau padėkoti mūsų vertėjams už tai, kad jie pasiliko šiek tiek ilgiau. Dabar jau kalbėsiu angliškai ir per paskutinės penkias minutės apibendrinsiu. Dėkuoju poniai Hoffman. Žinau, kad yra vienas mūsų komiteto narys, kuris norėtų užduoti klausimą.